Witam Państwa. Sveiki atvykę. Vėluojame penkias minutės ir pradedame. E, na, aš buvau čia jau prieš 20 minučių, jau atėjau, tik tai mes laukiame, na, kad ateitų daugiau kolegų, kad lankomumas būtų geresnis ir manau, kad mes paskubėsime ir balsuodami ir pasivysime mūsų darbo atverkį, neatsidiksim nuo jos. Taigi, sveiki visi atvykę ir norėjau pateikti Jums informaciją, kad darbo atverkės punktas, kur kalbam apie biudžetą, tai yra ko gero 16 darbo atverkės punktas perkeliame į Liepos posėdį šį darbo atvirkės punktą dėl daugelio priežasčių. Taigi šiandien e, mes, aš skandu į Milaną, tai būtų geriau, kad anksčiau e, užbaigsime posėdį. Ir dabar periname prie balsavimo. Balsuosime mm, dėl e, žemės ūkio finansavimo, tai mm, pranešėjas yra panas Sakė. Tai biudžeto kontrolės komisijos parengtas dokumentas ir ponas Salvama prisidėjo prie šito darbo rengimo, jis praėjusią kadencijoje dirbo su mumis ir mm, ko gero e, šešėlinis pranešėjas, tai yra pranešėjas galėtų e, pristatyti šį dokumentą, jeigu uh, jis taip galėtų padaryti, būtų daugiau geriau negu aš, kad pristatyčiau. Ar yra ponas pranešėjas? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht da. Wir machen ja die Stellungnahme für den Haushaltskontrollausschuss. Na, manau, kollege nėra, kolegos čia nėra, ir mes turime nuomonę, turime pakeitimus, tai jiems pritarėm ir galime įti iš karto prie balsavimo. Žadnych uwag, to przechodzimy. Kadangi niekas neturi pastabų, tai pradedame balsavimą. Na, pirmasis kompromisas A. Balsuojame elektroniniu būdu. Taigi pon, ponas Kantanė neturi kortelės, tai jis išvelgsime balsuodami. Pirmasis kompromisas A. Balsavimą pradedame, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Zamykam balsavimą. Balsavimas baigtas. Kompromis šį kompromisas patvirtintas, jam yra pridėta mm, vienu balsu daugiau, kadangi ponas e, Dantė irgi balsavo už. Periname prie 35 pakeitimo, balsuodami, pakeldami rankas, kas už 35 pakeitimą, ačiū prieš atmestą. 36 pakeitimas, kas už? Pritarta. Balsavimas dėl kompromiso B. Balsavimas pradedamas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta vien, vienbalsiai, įskaitant ir poną Ventą. Dabar 43 pakeitimas, e, pono kaputo pakeitimas, kas už. 34, 43, kas prieš. Atmestas pakeitimas. 44, kas už. Prieš. Atmestas. 45 pakeitimas, kas už. Ačiū, priimta. 46 pakeitimas kas už. Ačiū, pritarta. 47 pakeitimas kas už. Dėkoju, priimta. 48 pakeitimas kas už. Ačiū, pritarta. 49 pakeitimas kas už. Prieš. Atmesta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Kas norėtų pasi... Nereikia pasitikrinti, ne? Kompromisas C, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. One. E Vienas, vienu bals, per daug, vienu balsuojančiu per daug, prašome išimti kartelę. Balsavimas baigtas. Kompromisui pritarta. Mm, Pereiname prie pakeitimų. 59 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 60 už? Prieš? Atmesta. 61 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 62 prie, už, prieš, atmesta. 63 už, prie, prim, pritarta. 64 pakeitimas kas už, priimta. 65 pakeitimas kas už, prieš prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet vis dėlto patikrinkime 65 e, pakeitimą. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 66 pakeitimas kas už? Ačiū, priimta. 67 už Ačiū priimta. 68 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 60. 70 pakeitimas. Kas už? Ačiū pritarta. 71. Kas už? Prieš. Atrodo, kad pritarta, bet vis dėlto pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Nedidelis skirtumas, gerai, kad pasitikrinome. 72, kas už? Ačiū, kas prieš? 72, pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. E, vėlgi vienas balsuojantis per daug, vien balsuojančių per daug. Balsavimas baigtas. Powtarzam głosowanie po... Kartojame balsavimą dėl 72. Iš naujo balsuojame. Balsavimas pradedamas. Zamykam balsavimą. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Na, ponė Jara, prašome gerai elgtis. Toliau 73 pakeitimas. Kas už? Ačiū, pritarta. 74. Kas už? Prieš? Atmesta. 75. Kas už? Prieš. Atmesta. 76. Už. Ačiū priimta. Dabar kompromisas D. Balsuojame elektroninį būdų, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Pritarta ir priskaičiuojame dar pana Dantę. Dabar 87 pakeitimas. Siūlyčiau, kad 87, 8, 9, 90, 91 siūlyčiau dėl jų balsuoti kartu. Dėl visų kartu. Taigi kas už? Prieš? Atmesta. Gerai, e, balsuojam iš eilės. 87 kas už? Prieš. Atmesta. 88 už. Prieš. Atmesta. 89 kas už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 89 balsavimą pradedam. Pastavimą baigiam. Priimta. 90 pakeitimas. 90 kas už? Prieš. Tikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmesta. 91 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. Kompromisas E. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiam. Pritarta. 95 pakeitimas. Kas už? Ačiū, pritarta. Dabar kompromisas F. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Pritarta. 103 pakeitimas. Kas už 103 pakeitimo pasiūlymą? Ačiū. Kas prieš? pritarta. 104. Kas už? Prieš? Atmesta. 105. Kas už? Patikrinkime dėl 104. Pradedame balsavimą dėl 104 pasiūlymo. Balsavimą baigiam. penktas, kas už. Ačiū, pritarta. Šimtas šeštas, kas už. Kas prieš. Atmesta. Šimtas septintas pakeitimo pasiūlymas, kas už. Ačiū, priimta. Šimtas aštuntas, kas už. Kas prieš. Atmesta. Šimtas devintas, kas už Ačiū, priimta. Ar galėtume pon, dėl ponios Kotkato pakeitimų pasiūlymų nuo 110 iki 120 kartų, dėl visų kartų, ar kas nors prieš? Dėl 111 balsuosime atskirai. Tuomet 110, 111, 12, 13, 14, 15, 117, 18, 19, 20. Kas už šitos pasiūlymus, pakeitimo pasiūlymus? Kas prieš? Pasiūlymai atmesti. 121. Kas už? Ačiū priimta. Pirmas pakeitimo pasiūlymas. Kas už? Ačiū pritarta. Antras pakeitimo pasiūlymas, kas už? Ačiū, pritarta. Trečias, kas už? Ačiū, pritarta. Ketvirtas, kas už? Ačiū, pritarta. Penktas pakeitimo pasiūlymas, kas už? Pritarta. Šeštas pakeitimo pasiūlymas už? Pritarta. Dabar kompromisas G. Balsavime elektroniniu būdu, balsavimą pradedam dėl kompromiso G. Balsavimą baigiam. Ačiū, pritarta. Toliau pakeitimo pasiūlymas numeris 12. Kas už? Kas už 12 pakeitimo pasiūlymą? Kas prieš? Atmesta. 13 už. Prieš. Atmesta. Keturioliktas pasiūlymas už. Ačiū. Prieš. Reikia patikrinti dėl keturiolikto pakeitimo pasiūlymo. Pastavimą pradedam. Bastavimą baigiam. Atmesta vienu balsu, na, matote, kad stengiuosi abejotinose situacijose balsuoti elektroniniu būdu. Ar ponas yra už ar prieš? Rezultatas toks pat. 15 pakeitimo pasiūlymas. 15 kas už? Prieš? Ačiū, atmesta. 16 kas už? Prie, pritarta. 17 už prieš atmesta. H kompromisas. Reikia patikrinti dėl 17 elektroninių būdų. Balsavimą pradedam dėl 17. Balsavimą pradedame. Ačiū. Baigiame. Atmesta. Kompromisas H. Balsavimą pradedame dėl kompromiso H. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Pritarta. 21 pakeitimo pasiūlymas, kas už, kas už šitą pakeitimą, kas prieš, atmestam. Ar nuo 22 iki 26 šitas pakeitimų pasiūlymus? Ne, 22 pakeitimo pasiūlymas kas už? 22 kas už? Ačiū, pritarta. Toliau, ar dėl likusių pakeitimų pasiūlymų galim balsuoti kartu? Ne? Tvarko, 23 kas už? Prieš? Atmesta. 24 už? Prieš? Atmesta. 25 už prieš nežinau, kaip kairioji pusė balsuoja, nes e, nekeli rankų. Tuomet e, pasitikrinkime dėl 25 pakeitimo elektroniniu būdu, nes kai kurie ponai rankų nepakėlė. 25 pakeitimas, pradėsime pradedam. Balsavimą baigiam. atmesta. Nelabai didelis skirtumas. 26 pakeitimas, kas už? Prieš? Atmesta. Balsavimas dėl rezoliucijos projektų su pakeitimais. Balsavimą pradedame. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Pritarta. Labai ačiū. Dėkuoju iš pagalbą ir dabar pereiname prie ponios Paulsen siūlomo dokumento ir vakar mes susitikom su ponia Paulsen ir tikrai dėkojame E, už darbą ir dabar e, suteikti žodį poniai pranešėjai, kad jį pristatytų dokumento projektą. Prašome. Ačiū, viskas buvo pasakyta vakar ir dabar periname prie balsavimo. Tai yra dėl trišalių dėrybų rezultato ir balsavimą pradedame dėl dokumento projekto. Balsavimą pradedame. Ačiū. Balsavimą baigiam. Pritarta. Ar kas nori pasisakyti dėl šio klausimo? Atrodo, kad ne, komisijos atstovas taip pat neprašo žodžio. Tai suprantu, kad galime pereiti prie 11 darbo tvarkės punkto. 11 darbo tvarkės punktas. Tai yra tyrimo tema e, žemės ūkio paskirties žemės grobimo mastas ES. Ir dabar e, pradėsime šitas problemas analizavimą, koks yra mastas, koks yra dydis, e, koks yra žemės ūkio paskirties žemės grobimo mastas. One minute.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 koks yra didžiulis sandorių skaičius susijusius žemės ūkio paskirties žeme. Ir tai yra įrodymas, kad sąjungoje vyksta e, žemės grobimas, tiksliau žemės ūkio paskaitė žemės supirkimas. Ir e, kokios yra priežastis, kad taip masiškai superkama žemė. Ir e, tyrimas da, analizuoja, kokia yra šito proceso įtaka nepriklauso, nepriklausomi žemės ūkio produktų gamybai Europoje ir koks yra poveikis aplinkai. Turiu pasakyti, kad žemės ūkio paskaitė žemės grobimas ir yra susijęs ir su kitais degančiais klausimais, susijęs su žemės ūkio e, sklypais, su žeme ir čia reikalinga reforma kaip prižiūrėti žemės ūkio paskirties žemę, kaip saugoti. Ir aš norėčiau pasveikinti tyrimo autorius, tai yra asmenys iš e, instituto iš Olandijos, tai yra pan, ponė Silvė Kei ir ponas Jonathanas Peuch. Ir tradiciškai prieš pradedant diskusijas, visų pirma, mes išklausysime ekspertus, o paskui e, išklausysim parlamento narių klausimus. Taigi dabar jūs, gerbimieji svečiai, nuspręskite, kuris pirmas kalbėsite. Thank you very much. Dėkoju ir pirmiausia, mes norėtume padėkoti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui už tai, kad jūs suradote laiko skirti žemės grobstimo klausimui. Ir už tai, kad kreipėtės taip pat į e, Niderlandų transnacionalinį institutą, kad jisai parengtų studiją šiuo klausimu. Aš esu Silvija Kei, aš esu mokslinė darbuotoja, dirbanti transnacionalinėme institute, PNI mes jį vadiname. Mes nagrinėjame įvairias politikos rytis e, visame pasaulyje. Daugiausia tai yra gebėjimas apsirūpinti maistų, e, gamtiniai ištekliai ir teisingumas. Tokiu, tokiais aspektais mes visus šios klausimus nagrinėjame. O dabar aš steiksiu žodį savo kolegai, kad jisai taip pat galėtų prisistatyti. Labadiena, aš esu Jonathan Peš, aš taip pat esu mokslinis darbuotojas e, minėtame institute ir aš norėčiau šiandien su jumis pakalbėti apie žemės grobstų perskirstimo problemą Europoje. Šiandien mes e, pateiksim savo argumentus jums ir pagrindinis iš jų yra toks. Mes manome, kad žemės grobstimas yra nerima keliantis reiškinys, kuris atspindi kur kas gilesnės problemas. Tai yra e, e, tai, kaip yra dalyjama ir kontroliuojama žemė. Tai reiškia, kad mes plačiai kalbėsime apie žemės valdymą Europos Sąjungoje. Ir pirmiausia, norėčiau Jums pristatyti savo prezentaciją. Pirmiausia, mes pateiksime Jums savo studijos preliminarias išvadas. Ir kalbėsime apie žemės grobstimo reiškinio mastą ir ypatumus Europoje. Po to mes pakalbėsime apie tai, kodėl e, žemė yra e, pasisavinama, kas skatina šį reiškinį Toliau mes kalbėsime apie e, tai, kiek žemės grobstimo problema yra susijusi su kitomis problemomis, pavyzdžiui, e, žemės nusavybės teisų susilkimu vienose rankose. Ir galiausiai pateiksime kelias rekomendacijas ir pakalbėsime apie tai, kaip galima būtų pakeisti žemės valdymą Europoje tam, kad galima būtų užkirsti kelią žemės grobstimui. Taigi, dvi pastabos apie mūsų preliminarės išvadas apie žemės grobstimą Europos Sąjungoje. Prieš pradėdama norėčiau paaiškinti Jums, kaip remtis kokią metodologiją buvo vykdomas šis tyrimas. Kai pradedamas bet koks tyrimas, pirmiausia, bandoma išsiaiškinti, kokie yra pagrindiniai terminai. Jums tikriausiai yra žinoma, kad žemės grobstimo e, savoka e, interpretuojama e, įvairiai. Tai, kas vieniems atrodo yra neteisė žemės grobstimas, kitiems yra labai patraukli investicija. Be to, šioje srityje yra nepakankamai skaidrumo ir dėl to rinkti duomenės nėra lengva. Be to, mes manome, kad pernelik dažnai kalbama apie tai, kad kažkokie skrupulų neturintys užsieniečiai nu, atvyksta pas mus iš e, pasisavinę visas mūsų žemės. Tačiau mes matome, kad labai dažnai tos šalis, kurių, kurių teritorijoje yra pasisavinamos žemės, e, vaidina taip pat labai svarbu vaidmenį. Ir uh, Taip pat reikėtų nepamiršti, kad visiškai neteisinga būtų manyti, kad Europoje žemės grobsimo reiškinys yra neaktualus, kad tai vyksta kažkur kitur. Aš tikiuosi, kad mūsų tyrimas parodys, kad e, toks nusistatymas yra neteisingas. Žemė yra grobstama Europoje ir e, prie to prisideda Europos valstybių narių sostinės ir šis reiškinys įtakoja mūsų piliečių gyvenimą. Taigi, mes bandėme e, naudoti tą žemės grobstimo apibrėžimą, kuris atitinka situaciją Europoje kurie, e, kurie atitinka europinį kontekstą. Taigi, kai mes kalbame apie žemės grobstimą Europoje, paprastai mes kalbame apie nepaprastai didelių plotų e, e, sutelkimą vienose rankose. Uh, Be to mes matome, kad labai dažnai e, tas reiškinys e, taip pat yra susijęs su tuo, kad vienas asmo, viena bendrovė perima teisę priminti sprendimus dėl žemės. Be to pastebėjome taip pat ir neekonominių veiksnių, kurie taip pat daro įtaką šiam e, reiškiniui, kuri Taigi mums reikia papildomų skatinamųjų priemonių tam, kad galima būtų užkesti kelią šiam, šiam reiškiniui. Dažnai de, sutelkiant nusavybę, žemės nusavybę vienose rankose, de, svarbu vaidmenį vaidina ir politiniai sprendimai, ir vyriausybių sprendimai, ir taip toliau. Toliau žemės grobstimo reiškinio ypatumas Europoje yra tai, kad labai dažnai tas reiškinys prieštarauja europiniam šeimos e, ūkininkavimo, nedidelių ūkių e, tradicijai. O dabar norėčiau trumpai pristatyti Jums mūsų preliminarias išvadas. Pirmiausia, kokio masto yra šis reiškinys Europoje. Mes e, išnagrinėjome įvairias duomenų bazės, kuriuose yra kaupiama informacija apie žemės nusavybę. Ir Žemės matricos duomenų bazė yra viena iš nedaugelio, kuri e, registruoja e, stambius sandurius dėl žemės ir pagal tą duomenų bazę užsienio e, kapitalas, atsiprašau, ne, žemės grobšimo reiškinys 2015 m. kovo mėnesį apėmė 166,359 hektarus. Taigi, ir mes manome, kad tai yra tikrai nere, ne, netikras skaičius, kad realus skaičius yra didesnis. Be to mes taip pat surinkome papildomos informacijos iš uh, uh, konsorciumo Facts and Markets atliktų tyrimų. Jie atliko konkrečių atvejų tyrimus 13 šalių. Uh, Ir mes, pavyzdžiui, žinome apie taip vadinamusios kišeninius kontraktus Vengrijoje. Uh, kai pasinaudojant tam tikro tipo kontraktais užsieniečiai ar e, stambios bendrovės pasisavin, įsigijo labai daug žemės Vengrijoje per pastaruosius 20 mečius. Taip pat yra ir taip vadinamieji fiktyvūs žemės supirkėjai e, Lenkijoje. Tai yra dažnai smulkus ūkininkai, kurie visiškai atitinka visus keliamus reikalavimus žemiai įsigyti, tačiau jie įgyja tą žemę e, kokios nors ūsinio bendrovės labui ir po to būtent ta ūsinė bendrovė ir e, priima visus sprendimus dėl žemės tvarkymo. Ir vakarų Pomeranijoje, pavyzdžiui, 200 tūkstančių hektarų žemės buvo įsigyta būtent panaudojant tokius e, fiktyvius e, žemės supirkėjus. Tai yra tik tai oficialūs skaičiai, kuriuos mes galėjome surinkti, bet labai tikėtina, kad realus šios problemos mastas yra kur kas didesnis, tik tai, kad neįmanoma kol kas jo tinkamai vertinti. Antra, kalbėdama toliau apie šio reiškinio mastą, mes galime pasakyti, kad mes pastebėjome, kad šis reiškinys pasireiškia ne visoje Europos Sąjungoje. Jis dažnia, jį dažniausiai matome rytų Europos šalyse ypač Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir e, e, šiek tiek Lenkijoje. Kokio pobūdžio yra tie sandoriai dėl žemės e, įgyjimo? Mes pastebėjome, kad pasirodo nauji supirkėjai, tai dažnai yra da, fina, bankai, kapitalo tvar, tvarkymo įmonės priva, e, privatus investuotojai ir taip vadinamieji žemės supirkimo brokeriai. Tai yra tam tikra žemės supirkėjų grupė. Labai dažnai tai yra vietos nacionalinio elito atstovai, kurie tiesiog tarpininkauja, e, tarp, kai tarpinės bendrovės įsigyja žemę kokioje nors šalyje. Ir labai dažnai toje žemėje patostatomi yra didžiuliai e, ūkiai, Pavyzdžiui, Rumunijoje viena, da, viena da bendrovė iš Libano kontroliuoja 55 tūkstančius hektarų. Ir mes manome, kad geriausia žemės grobsime Europos Sąjungoje apibūdinti kaip riboto masto, bet vis didėjantį reiškinį. Jis tikrai yra riboto masto, nes jisai sutaptas tik tam tikroje vietoje, tačiau mes matome, kad jei nieko nedarysime, labai gali būti, kad tas reiškinys e, tik tai e, didės ateityje, e, ypač jei bus įsigyjama žemės už Europos Sąjungos sienų, pavyzdžiui, Ukrainoje. Todėl mes esame įsitikinę, kad žemės grobstimas ir toks platesnės gal reiškinys, tai yra žemės nusavybės teisės sutarkimas vienose rankose, yra aktualios temos ir mums reikia ieškoti politinio šių problemų sprendimo. Dėkuoju Silvija, dabar mes pakalbėsime apie reglamentavimo sistemą ir e, kur šį kalbėsime apie Europo, reglamentavimą Europoje. Mūsų ataskaitoje atkreipiamas dėmesys yra į keturias politikos rytis, kurios daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį šiam reiškiniui. Taigi pirmiausia, tai yra že, bendrojo žemės ūkio politiko, pato vidaus rinka, aplinkosaugos politika ir teritorinės anglaudos politika. Aš čia kalbėsiu tik tai e, e, dabar apie vidaus rinką ir žemės ūkio politiką, nes e, šios politikos rytis yra svarbiausias, kai kalbame apie žemės grobstimą. Taigi, kaip žemės ūkio politika veikia žemės grobstimą? Žemės, e, bendro žemės ūkio politika vaidina svarbu vaidmenį ir tai parodo daugybę įvairių tyrimų, nes ji da, e, turi struktūrinį poveikį mūsų o, o, žemės ūkiui. ES neturi kompetencijos žemės reikaluose, tačiau o, e, turi daug kompetencijų žemės ūkio srityje. Ir mes daugiausia matome, kad žemė, grobstama žemė dažniausiai yra dirbama žemė, žemės, paskirties, e, e, žemės ūkio paskirties e, žemė. Ir žemės ūkio politika takoja ūkių dydį, gamybos būdą, Ir taip pat sutartinius santykius tarp ūkininkų ir valstiečių, nes valstiečiai e, e, arba gali nuomoti žemę iš žemės savininkų, arba e, gali kaip nors dirbti ją kitais pagrindais. Jei mes pažvelgsime į Rumuniją, pavyzdžiui, pamatysime, kad tenai vienas procentas visų ūkių pasinaudoja 59 procentais visos žemės. Mes matome, kad kuo didesni yra ūkiai, tuo daugiau paramos jie gauna ir tuo daugiau jie nori toliau plėstis ir dažniausiai tos tie ūkiai pato ir dominuoja rinkoje. Antra, mes matome, kad e, mažėja smulkių ūkių. Jūs matote šioje skaidrėje, kad nuo 2003 iki 2006 e, metų e, smulkių ūkių skaičius smarkiai sumažėjo, didelių smarkiai padidėjo. Yra nustatyta, kad tam, kad galima būtų gauti išmokas, e, E, ūkis turėtų būti tam tikro ploto. Ir taip yra skatinama tokia netiesioginė konkurencija. Trečias e, svarbus dalykas tai yra e, toks ūkininkavimo modelis, kuris yra skatinimas pagal bendrą žemės ūkio politiką. Labai dažnai yra skatinama specializacija ir. Uh, Dažnai ūkininkai, tos tie sambus ūkiai nesamdo daug darbuotojų ir jie daro labai blogą įtaką mūsų aplinkai. Ir tai prieštarauja mūsų siekiui mažinti klimato kaitą. Šis tyrimas taip pat parodo, kad būtina yra pakeisti pusiausvėrą bendrojo žemės ūkio politikoje tam, kad būtų skatinami labiau smulkus ūkiai, tai būtų, jie kurtų daugiau darbo vietų, jie būtų ilgiškesni, jie galėtų taip pat gaminti produkciją, kuri turi didelę pridėtinę vertę ir taip pat tie smulkus ūkiai gali taip pat teigiamai paveikti situaciją konkrečioje vietovėje. Toliau, tai e, e, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip vidaus politikos, e, politikai takoja padėti žemės ūkija. Mes matome, kad žemė šiandien yra traktuojama kaip nekilnojamas turtas ir ta, teisingumo teismas tai yra, yra pateikęs tokį, tokį apibrėžimą. Vidaus rinkos pagrindinis principas yra atsisakyti bet kokių ribo, ribo, e, ribojimų e, vidaus rinkoje tam, kad galima būtų skatinti keturias judėjimo laisvės. Ir visi turi teisę naudotis viena bendra e, rinka. Bet mes suprantame, kad žemė yra, yra nekilnojama, jos, tai nėra prekia tačiau labai dažnai yra traktuojama kaip tiesiog prekė ir tai skatina ne, ne, um, uh, ekonominę neligybę. Reikia nepamiršti, kad žemė turi ir ekonominį, socialinį, ir kultūrinį, ir ekologinį uh, aspektus. Dabar norėčiau Silvijai perduoti žodį. Taigi remintis to, ką sakė Jonathan, aš galėčiau vėl kartą paklausti, ar mūsų vidaus rinkos politika tikrai leidžia mums optimaliai naudoti turimą žemę. Mes matome, kad e, nu, žemės nusibė yra koncentruojama vienose rankose. Mes rėmėmės Eurostat duomenimis Ir matome, kad žemės koncentravimas vienose rankose yra didžiulis. Vienas procentas visų ūkių kontroli, ūkininkų kontroliuoja 20 procentų visos dirbamos žemės, 3 procentai ūkių kontroliuoja 50 procentų visos arimo žemės, o 80 procentų ūkių kontroliuoja tik tai 14,5 procentų visos žemės. Ir tai visiškai netitinka Europos kelbimo tikslo leisti visiems naudotis ir e, e, turėti žemę. Ir be to mes matome, kad e, dramatiškai mažėja mažų ūkių skaičius. 25 procentais, pavyzdžiui, sumažėjo ūkių, mažesnių, kurių bendras plotas yra mažesnis nei 10 hektarų skaičius nuo 2003 iki 2010 metų ir stambus ūkiai de, e, e, daro neigiamą poveikį aplinkai, de, e, jie gadina dirbožymį, skatina eroziją ir jie taip pat neprisideda prie mūsų siekio apsirūpinti maistu, nes mes esame priversti vis daugiau ir daugiau produkcijos importuoti. Ir toks modelis e, yra susijęs su tam tikromis grėsmėmis. Tie stambus e, komerciniai žemės e, ūkio bendrovės, jos yra labai nesaugios, ta prasme, kad jos gali bankrutuoti ir jos gali pakeisti savo interesus, savo veikimo modelį, pavyzdžiui. Bet to matome, kad žemės ūkis yra, yra vis daugiau įtraukiamas į finansų sritį. Susidurime taip pat ir su ta problema, kad labai dažnai įsigyti žemės yra labai sunku. Prarandamos yra darbo vietos, ekonominės galimybės ir be to yra padaroma žala mūsų maistiniam suverenumui. Bet to mes Europoje ne, nesame pasiruošę visoms šioms grėsmėms. Mes neturime, pavyzdžiui, Europos žemės observatorijos, neturime ankstyvojo perspėjimo sistemos. Ir ta observatorija turėtų rinkti informaciją apie žemės nusavybės teisės, apie tai, koks yra socialinės žemės savininko statusas. Ir mes manome, kad mums reikia e, kurti paneuropinę duomenų bazę apie Žemę. Antra, Europa nėra pasiruošusi e, šiam reiškiniui dar ir dėl to, kad e, kad kapitalo laisvės judėjimas nėra dar visiškai užtikrintas. Ir mūsų tyrimas parodė, kad galima kai ką pasiūlyti valstybėms narėms e, tam, kad jos nustatytų kai kurios politinius tikslus, e, tam, kad galima būtų geriau kontroliuoti žemės grobstimo reiškinį. de nombreux autres montrent qu'il y a donc un Taigi, tai rodo, kad yra daug problemų Europoje ir kad trūksta reglamentavimo. Ir e, kokie, kokiais kriterijais remiasi šitą reglamentuojant direktyva dėl pasienio režimo buvo priimta 2012 metais ir tai e, ten direktyvose buvo kalbama apie e, tarptautinės organizacijas ir ryšius su valstybėmis narėmis. Mm, ir buvo priimta vieningai, Europos Sąjunga e, turi daug galimybių ją įgyvendinti, bent jau Europos Sąjungos teritorijoje. Ir turi būti konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis, turi būti atsižvelgdama viešą interesą, atsižvelgti į gyventojus, kurie yra labiausiai atstumti. Ir e, Europoje šitas tyrimas ir kitur rodo, kad būtent mažieji ūkininkai, mažieji, mažieji žemdirbiai turėtų būti laikomi pažeidžiamais. Nėra aišku skirtumo tarp kompetencijų tarp institucijų ir valstybių narių. Tai čia yra labai svarbus klausimas ir institucijos valstybės narės turėtų prisimti atsakomybę ir parodyti politinę drąsą. Ar mes turim, siūlom visą eilę priemonių, kurias turi būti patvirtintos, tai yra rekomendacijos ir pasiūlymai, tai rekomendacijos nustatyti politinius tikslus, remintis žemės ūkio direktyvomis, taip pat atsižvelgti į par, ir sektorių politiką ir nustatyti aiškius tikslus ir jų privalomą vykdymą. Ir matote tyrimė, kad mes siūlome visą eilę dėl naujosios BŽVP siūlom priemonių, kurios yra nutinkas, kai kurias galima e, naudoti ir siekti mažesnius koncentravimą, dekoncentravimą. Ir mes e, tyrimą pabaigoje siūlome visą eilę kai kurių e, papildomų priemonių, neprivalomų priemonių ir aš manau, kad čia jos turėtų būti tikrai naudingos. Aš visų pirma norėčiau e, paminėti paskirstamą mokėjimą, tai yra mokėjimas už pirmosius e, hektarus, e, pagalbos lubas, pagalbos ribas. Ir negalima švaistyti e, vieš, mm, visuomenės pinigus e, ūkiams, kurie yra didžiuliai, kurie turi tūkstančius hektarų žemės E, toliau aktyvės priemonės ir ypač tai e, daryti skirtumą, kas tarp rytų Europos šalių ir kokia yra tikima pagalba daugumai ūkių. E, laiko terminai galėtų būti tokie, kad reikėtų iki 16 metų peržiūrėti politiką ir toliau kita bendroji žemės ūkio reforma 2020 metais ir jau dabar reikėtų pradėti apie tai galvoti. Donc pour conclure, um... Ir baigiant, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad mm, valstybės narės turėtų priimti atitinkamus teisės aktus ir būtų naudinga, kad ETT būtų parodytų lankstumą ir leistų valstybėms narėms mm, priimti savo teisės aktus ir skatinti gerasis praktikas tarp valstybių narių, kurios jau dabar egzistuoja ir kurios yra spindėtos tyrimėms. Taigi, baigdamas noriu priimti, priminti svarbiausius tikslus, tai yra peržiūrėti pasienio režimą ir tvarką, priminti valstybinarių institucijoms, kad jos turi prisimti atsakomybę šitoje srityje. Ir galiausiai e, žemę negalime e, valdyti ir tvarkyti ne vien tik tai rinkos principais, dar reikėtų žvelgti socialinius ir kultūrinius aspektus. Ačiū. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Labai įdomi prezentacija. Manau, kad e, iškils visą eilę klausimų, užduosim juos pranešėjams. Jeigu galima, aišku, norėčiau padėkoti jums Dėkuoju už puikią prezentaciją ir norėčiau e, paklausti, kokie yra jūsų informacijos šaltiniai, kadangi tai turi didelį politinį svorį. Ir dėl to bus klausimai, kas klausimai, kokiu pagrindu e, tai yra padaryta, kiek tai atitinka tiesą. Tai yra vienas, pirmas klausimas. Ir manau, kad vertinimo problema, tai yra vertinimo, vertinimo tų priemonių, kurios, e, kurias turi turėti sąjunga ir kokias priemonės turėtų taikyti valstybės narės. Aš pritariu e, jūsų požiūrį, kad žemė tai nėra tipinė rinkos prekė, kad, kad nėra tip, tipinė įprasta prekė bet e, turime priimtus kai kurios pagrindus e, pagal laisvąją rinką. Ir čia, e, aišku, yra žemės pirkimas, žemės grobimas, aišku, yra didžiulė išskirtinė problema kai kurioms valstybėms narėms, aišku, taip pat kalbant ir apie koncertaciją ir taip, koncentraciją ir taip toliau. Aš atsiprašau, aš retai naudojasi tokia privilegija pirmam kalbėti, bet aš tikiuosi, man bus atleista. Dabar ponas Ralčiak. Ganz herzlichen Dank. Habe ich jetzt die Ehre, dass ich als Erste spreche. Das freut mich. Labai ačiū. Aš pirmoje pasisakysiu. Norėčiau padėkoti už tokius įdomius pranešimus. Dažnai mes labai daug dėmesio skiriame detalėms ir pamirštame apie platesnės tendencijas Europoje. Žemės pasisavinimas yra būtent viena iš tokių tendencijų. Žemės paskirstimas Europoje labai aktualus. Mes dažnai galvojame, jog tas reiškinys vyksta tik tai kitur, bet tiesą sakant, jis labai aktualus ir Europoje. Aš nemanau, kad gerai yra tai, jog vis daugiau žemės yra perimama. Čia matau tik tai neigiamas pasiekmes. Jūs kalbėjote apie tiesioginės išmokas. Tai labai įdomi tema. Tiesioginės išmokos skatina ir žemės valdymą atitinkamą. Vadinasi, vis daugiau investuotojų pirks žemę ir tai bus sistemos dalis, kuri bus finansuojama iš ES pinigų. Man visi tie aspektai labai įdomus, todėl norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate tą situaciją, kaip tiesioginės išmokos veikia žemės grobimą. Dėkoju. Ponas Hausling. Ja, ich danke Ihnen außerordentlich für die Vorstellung der Studie. Labai ačiū, dėkoju už Jūsų pranešimą bei tyrimą. Daugelis žmonių mano, kad žemės grubimas vyksta tik tai Afrikoje ar Azijoje, niekas nepagalvoja, kad ir Europoje tai yra problema. Visgi šis tyrimas akivaizdžiai parodo, jog ir ES mes turime apie tai kalbėti. Žemės paskirstimas, žemės nuosavybė yra labai aktualūs dalykai Europai ir mes privalome labai staigiai spręsti visus tos klausimus. Matome dabar skaičius, iš kurių akivaizdu, kad mums labiausiai reikia skaidrumo. Turėtume nacionaliniu lygiu pažiūrėti, kam kiek žemės priklauso, o tada jau spręsti, kaip reikėtų reaguoti. Jūs pateikėte galimus sprendimus. Kalbėjote apie tai, kad investuotojai superka žemę ir tai jau yra laikoma finansiniu ištekliu. Kaip reikėtų spręsti tokią problemą? Kaip mums užtikrinti, kad e, tikrai e, teisėti savininkai, sąžininkai žmonės gautų tas išmokas ir naudą iš žemės. Jūs taip pat kalbėjote apie situaciją Lenkijoje. Kaip jums atrodo, kaip ES turėtų reaguoti? Aišku, čia nacionalinė teisė turi viršienybę ir mes ES lygių nelabai ką galime nuveikti. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad mums reikia daugiau informacijos, reikia žinoti, kaip ta situacija vystosi ir ką mes kaip politikai galėtume padaryti. Kai kurie sako, jog tai yra vien tik tai nacionalinis reikalas, bet mano supratimu reikia imtis veiksmų ir ES lygių. Jei mes nesimsime jokių veiksmų, jei nespręsime tiesioginių išmokų klausimo, tai tuo metu atsidursime labai nepalankėje situacijoje, kai tie neteisėti veiksmai vyks tiesiog prieš mūsų nosį. 150 tūkstančių eurų yra išmokama ir tos išmokos tik tai paskatina žemės koncentraciją kuri e, priklauso nedideliam kiekiu žmonių. Tad tas e, tiesioginių išmokų klausimas yra labai svarbus. Reikėtų tai įtraukti į darbo atvarkę, gal būtų galima parengti nuomonę savo iniciatyvą. Mes tikrai privalome politiniu lygiu diskutuoti šią temą. Jei kas nors norėtų imtis tos temos, tai esu tikras, jog gautume įdomių duomenų ir tada jau mums būtų patogiau imtis politinių veiksmų. Ačiū. Hoibuš. Labai ačiū. Tikrai įdomu buvo išgirsti šį pranešimą. Jūs pažiūrėjote į problemą iš įvairių požiūrio taškų pabrėžėte, kokių trūkumų turi ES sistema. Akivaizdu, kad laisvas e, kapitalo ir prekių judėjimas bei viena rinka turi tam tikrų trūkumų, net ir iš aplinkosauginio taško. Taigi labai ačiū, kad jūs tas problemas nustatėte. Jos tikrai yra didelės ir mes privalome ieškoti galimų sprendimų. Aš turiu labai daug klausimų, bet užduosiu tik tai du ar tris. Jūs pabaigoje kalbėjote apie savanoriškas gairias. Ar pasidomėjote, kiek žinomos tos gairės yra žmonėms Europoje. Ar valstybės narės naudojasi tomis gairėmis? Jūs sakėte, kad 25 valstybės narės tarsi yra pritarusios toms gairėms, bet tai nereiškia, jog įgyvendina jas e, savo teritorijoje. Tai būtų įdomu, kiek yra pasitelkiamos tos gairės. Toliau dėl duomenų bazės, dėl žemės matricos duomenų bazės. Jūs kalbėjote apie 4,3 milijonus hektarų žemės Ukrainoje, Rusijoje. Bet jei pasižiūrėtumėte detaliau tai pamatytumėte, kad tie skaičiai labai skiriasi. Norėčiau sužinoti, ar jūs pasižiūrėjote į tam tikrą laikotarpį, ar stebėjote, kaip keitėsi situacija, kaip finansinė krizė Europoje keitė žemės nusavybę. O galbūt jūs visgi matote tokią nuolatinę tendenciją išriškėjusią per pasarosius 10 ar 15 metų. Be to jūs kalbėjote apie nusavybės pasiskirstimą ir sakėte, jog 3 procentam priklauso 50 procentų Europos žemės. Kaipgi pasiskirsto ta nusavybė, ar mes čia kalbame apie užsienio savininkus, ar apie Europos investuotojus, ar apie didelius ūkininkus, ar turite konkrečių domenų, ar tai yra tiesiog tokie apytiksliai paskaičiavimai. Tai tiek, o pato užduosiu daugiau klausimų. Ačiū. Des. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Jums už pranešimą. Manau, kad ateityje ši tema dar susilauks mūsų dėmesio. Žemės pasisavinimas, kuris vyksta Europoje, yra tarsi toks socializmo rezultatas kai kuriuose šalyse. Tas socializmo pasiekmes galime stebėti vis dar ir šiandieną. Vokietijoje mes turime labai griežtus įstatymus šioje srityje, bet vis tiek nepavyks, nepavyko užkirsti kelio tai žemės koncentracijai keliose rankose. Visgi mums reikėtų panagrinėti šią temą iš skirtingų taškų. Jei pasižiūrėtumėte į Rumuniją, tai pamatytumėte, kad kyla klausimų dėl išmokų. Reikėtų spręsti visus tuos dalykus su Rumunijos vyriausybė. Tuo tarpu Vokietijoje mes nusprendėme kad e, mokėjimai yra ribojami, e, kai yra 300 hektarų, bet vis dėlto tie sprendimai yra priimami nacionaliniu, o ne ES lygiu. Aišku, tas poveikis gali būti labai teigiamas mažoms, mažiems ūkiams. Aš neseniai žiūrėjau į situaciją Bavarijoje. Ten vienas ūkis turėjo 350 tūkstančių hektarų, taip pat daugybę gyvulių. To ūkio struktūra labai buvo ypatinga, tai kaip buvo suskirstyta žemė buvo ypatinga bus surinkta ta žemė iš skirtingų ūkininkų ir dėl to sudėtinga buvo įvertinti, kaip yra su išmokomis. Tas Bavarijoje naudojamas modelis turi trūkumų. Bet kuriuo atveju reikėtų atsižvelgti kiekvieną atskirą situaciją. Dėl naujų institucijų, tai nereikėtų steigti kažkokių naujų priemonių, bet galima tų pasinaudoti, pavyzdžiui, Žemės ūkio generaliniu direktoratu. Galima būtų siekti susitarimo su valstybėmis narėmis. Mums reikėtų pasiaiškinti, kas iš tiesų vyksta valstybėse narėse. Reikėtų sužinoti, ar perka tie stambus investuotojai žemė, nes tai tikrai nėra gera tendencija. Ačiū. Turėčiau prašymą, kad e, galbūt e, kalbėdami apie šitą problemą atsižvelgtumėte į Rumunijos problemą, nes yra, pavyzdžiui, maži, mažiems ūkiams netaikomas išmokos ar čia kažkas netaip e, buvo pasakyta, nes aš čia nelabai supratau. Taigi, ponas, dabar su, teikiu žodį ponui Tarabella. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę pakalbėti apie tiesioginės išmokos Rumunijoje smulkus ūkiai gauna tiesioginės išmokas Rumunijoje, jokių problemų šioje srityje nekyla. Tačiau kalbėtojai minėjo žemės koncentraciją. Sakė, jog ta žemė daugiausia priklauso stambiems investuotams. Tai tiesa. Mes kalbame ne tik apie įmonės iš Libano, bet taip pat ir iš kitų pasaulio šalių. Didžiausia problema yra ta, kur nukeliauja pinigai. Tie pinigai pasiekia ne smulkius ūkininkus, kuriems ir e, turėtų e, būti naudingiausios tos išmokos, bet tie pinigai nukeliauja į stambių investuotojų rankas. Todėl mes turėtume galvoti apie žemės rinką ir gairias. Negalime palikti visko savygai. Kad ir kaip būtų sudėtinga tai padaryti, manau, kad artimojoje ateityje mums teks reglamentuoti šią sritį. Kitu atveju mes pakišime savo koją. Juk teikiame tiesioginės išmokas tam, kad būtų išsaugotos kad būtų išsaugoti smulkus ūkiai, bet tie pinigai galiausiai nukeliauja kitur. Tai tikiu, kad parlamentas turėtų skubintis veiksmų. Ačiū. Iš to aišku, kad tie didieji investuotojai gauna išmokas. Dėkuoju, dabar ponas Tarabela, žodis jums. Ponas Tarabela. Dėkuoju, nes dabar Europa buvo padaryta į dvi dalis ir aišku buvo komunizmo įtako, dabar Europos tikrovė yra kita. Europa yra susivienijusi demokratiška Europa, tačiau e, tas hybridinis kapitalizmas, kuris viešpatauja visoje Europoje, ateina yra ir Europoje, ir Afrikoje, ir, ir Pietų Amerikoje, ir aišku, Europa nepabėgs nuo to niekur. Ir problema egzistuoja ne vien tik tai Rumunijoje, bet e, yra ir kitos, kitose šalise, didinant produktivumą, yra smarkumas labai dėlingos žemės ir e, to pelnasi didieji investuotojai ir nukenčia neturtingi valstiečiai. Ir mano šalyje Belgijoje tai yra taip pat, kai mažieji ūkininkai e, baigia, nustoja dirbti, tai jų žemė perima arba kaimynai, arba agroekonominės bendrovės, kurios yra didžiulės. Ir mano klausimas yra paprastas. Ir ponas e, šeiminėjo, yra įdomus mechanizmai, kaip skirstyti pagalbą ir, pavyzdžiui, aukštutinių ribų nustatymas, aišku, kalbant 200 e, tūkstančių eurų, tai turėtų būti riba, kaip siūlo žalieji ir kiti. Aišku, čia mes kovojame dėl tai, dėl to ir čia aš, aišku, prisimenu tas kovas ir diskusijas dėl, dėl išmokų paskirstimo. Ir ar jūs nematote, kur e, E, rinka yra visai pasikeitusi, nebėra jokio reglamentavimo, nėra, nėra jokios tvarkos. Tai kas dabar atsitiks? Ir kainų kitimas yra didžiulis, kainos keičiasi ir žemės ūkio investuotojai nori investuoti į žemės ūkį, bet ar nereikėtų pagalvoti, kad reikėtų kažkokį reglamentavimą kitomis priemonėmis, jeigu e, kviečių tonos kaina yra 250 eurų, tai yra papildoma pagalba, bet tai nepadės, e, jeigu yra Europos pagalba, sutvarkyti tą rinką. Ir e, pavyzdžiui, e, taip pat dėl, dėl, dėl pieno. Tai kitas dalykas e, paskirstimas, pagalbos paskir, paskirstimas ir kas vyksta pasaulyje, gal turite e, kažkokių pavyzdžių, yra didieji gamintojai, e, Brazilija ir Junktinės valstijos, kurie mažina pagalbą, o mes e, laikomės įsigybę taisyklių, bet mes e, sukūrėme sunkumų mažiesiams gamintojams. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Na, aš nepriboju pasisakymų, nes turime šiek tiek laiko, bet vis dėlto e, prašyčiau apsiriboti dviem minutėm, o ne trim, nes nesugebėsim viską aptarti. E, Atsiprašau, jūs tai perspėjau, bet vis dėlto, ponas Žymuk, dėkoju, aš norėčiau paklausti dėl ponės kaip pasakymo, ji palėtė keletą problemų, tai yra nelegalių pir žemės pirkimų problema Lenkijoje. Ir aišku, Lenkijoje galioja teisės aktai, kurie saugo uh, prieiga prie ir nu, Lenkijos žemės ir neleidžiama pirkti užsieniečiams iki 16 metų. Bet jūs manote, matote, kad Lenkijoje žemę perka už, užsieniečiai ir tai yra per, per institucijas, per didelės institucijas kažkokias. Ir jūs teigiate, kad Lenkijoje tai e, paliečia apie 200 tūkstančių hektarų. Ir tai yra e, susitelkia Mm, vakarinėse teritorijos dalyse. Ir ar galėtumėte pasakyti, kokių duomenų pagrindų jūs nustatėte e, šito reiškinio mastą, nes kiekvienais metais e, Seime vidus reikalų ministras pateikia E, teisės aktus ir nurodo, kiek yra perkama žemės, kiek jūs perka užsieniečiams, ar kai dirbau Seime, tai kiekvienais metais ministras kalbėjo apie kelišimtus hektarų parduodamų kasmet. Tai yra, čia kalbate apie 200 tūkstančių, tai ar galėtumėte man tiksliau paaiškinti, kokiu duomenų pagrindu jūs padarėte tokią išvadą? Ačiū. lijepo gospodine predsjedniče. E, pogledala sam vašu studiju i vidim da u njoj nemate podatke za Hrvatsku, pa me zanima. Labai ačiū, labai įdomus pranešimas. Man tikrai įdomu, iš kur buvo paimti tie duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie Kroatiją. Įdomu, kaip jūs matote situaciją Kroatijoje. Tie klausimai, kuriuos jūs uždavėte, yra labai aktualūs. Kroatijoje mes dabar esame pereinamajame laikotarpėje, jau buvo paminėtas socializmas. Pereiname nuo komunizmo. Tai reiškia, jog turime daug smulkių ūkių. Tačiau dabar mes susidurėme su ta problema, kad smulkiems ūkiams tapo labai sunku išsilaikyti. Mūsų nacionalinės politikos parengtos žemės ūkio programos numato tą pereinamąjį laikotarpį. Yra didelių įmonių, didelių korporacijų, kurioms aplinkybės yra palankesnės negu smulkiems šeimos ūkiams. Mūsų sistema yra paremta subsidijomis. Yra daug smulkių ūkių, kurie asocijuojasi. Visą tai reiškia, kad žemės koncentracija keliose rankose vis didėja. Mums atrodo, kad bendroji žemės ūkio politika nėra labai palanki smulkiems ūkiams. Tai reiškia, kad ir valstybės narės turi imtis veiksmų, juk jei neturėsime tų smulkių ūkių, tai tada bus labai sunku e, gauti tų smulkių ūkių įnašą. Čia mes kalbame ir apie bioįvairovę, bet tai nėra vienintelis svarbus aspektas, juk tie žmonės turi užsiauginti savo maisto rytojui. Tai labai aktualu kaimo vietovėms. Kroatijoje mes matome, kad smulkus šeimos ūkiai e, nebėra rentabilus, jiems pragyventi labai sunku. Taigi kyla klausimas, ar reikia mums įleisti tas didelės korporacijas. Pane Miller, labai prašom. Bedank mich auch ganz herzlich. Pane Miller, labai ačiū. Tikrai labai įdomus tyrimas. Manau, kad jis gali tapti puikiu tolesnio darbo pagrindu. Aš pati dirbu žemės ūkio srityje 25 metus ir turiu pasakyti, kad veiksmai šioje srityje yra būtini. Dabar aš turiu 60 hektarų žemės. Ar girdite mane, klausia kalbėtoja? Šeimai labai svarbu yra užsidirbti pinigų. Vadinasi, ūkiai turi vystytis. Mes savo Kietijoje, aišku, turime atitinkamus įstatymus, gairias dėl žemės valdymo, bet dažnai vien to nepakanka. Man atrodo, kad mums reikia remtis tuo tyrimu, bet taip pat pritariu ponui Des. Žemės ūkio generalinis direktoratas turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, turėtų keistis statistiniais duomenimis, nes be tų duomenų labai sudėtinga suvokti, kokia yra situacija valstybėse narėse. Kai nėra tos informacijos, negalima imtis ir veiksmų. Vokietijoje mes remiame smulkius ūkius, bet kitose šalise yra vadovavimuose susijęta parama. Tai nėra tokio bendro sutarimo. Visgi mes privalome apsaugoti tą žemę, kuri priklauso privatiems asmenims. Turime pasižiūrėti, kokios yra nuosavybės formos, kokie egzistuoja įstatymai, kaip e, yra organizuojamas žemės valdymas tarp skirtingų savininkų. Tik tai žinodami situaciją mes galėsime rasti reikiamus sprendimus. Pirmiausia, turime kalbėti apie faktus, o tada pagalvoti, kokiu veiksmu reikėtų imtis ES lygiu. Ačiū. Delano. Labai ačiū, ponė. Taip, ponė pirmininkė, man labai malonu yra dalyvauti šioje diskusijoje. Iš tikrųjų, tai yra nepaprastai aktuali problema ir reikia ją spręsti. Mes nenorime, kad ES iš tikrųjų susidarytų žemės nusavybės disbalansas, bet to reikia galvoti ir apie ūkininkų ateitį, apie mūsų žemės ūkio ateitį ir ką tik uh, kolegė kalbėjo, e, žemės nusavybės sutrikimas keliose rankose yra labai rimta problema. Ir čia netgi galima būtų kalbėti apie kad ūkininkai tiesiog trauksis iš žemės. Ir e, mes, e, ūkiai turės labai daug hektarų, bet labai mažai kaimynų. Taigi reikia kovoti su e, šios žemės koncentracijos reiškiniu. Suprantame, kad ūkininkams reikia užsidirbti. Ir da, labai dažnai būtent da, da, žemė yra parduodama tam, kad pato ūkininkai galėtų da, turėti pensiją. Ir labai svarbu yra stengtis, kad ūkininkavimą perimtų po to jaunimas. Ir aš noriu pateikti Jums kelis klausimus apie šį tyrimą. Pirmiausia, ar Jūs e, e, nagrinėjote, ar kaip yra užstatomos žemės, ar vyksta kokios nors statybos e, e, dirbamose žemėse, žemės paskirties žemėse, ypač toje, kuri yra šalia miestų. Ir antras klausimas, ar jūs nagrinėjote, kaip miškų plitimas įtakoja situaciją jūsų tyrinėjimo srityje. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Labai visą laiką man kyla klausimas dėl koncentracijos. Visą laiką galvojau apie modelio problemą, koks yra žemės ūkio modelis Europoje ir koks yra konkurencingumas pasaulinėje rinkoje. Ir čia prasideda problemas. Dabar, ponia Gušaska, prašom žodis. Dėkuoju, norėjau nuoširdžiai padėkoti Ačiū už mm, tyrimą, labai įdomi informacija, bet problema yra tokia didelė, kad turėtumėte parengti iniciatyvą pranešimą savo iniciatyvą. Ir aš pritariu tiems, kurie siūlo mm, parengti naują pranešimą, naują, naują tyrimą. Lenkijoje yra ypatinga problema ir iš tikrųjų Lenkams jau keletą metų kelia, kyla baime, kad Lenkijos žemė nuo 2016 metų gegužės pirmos nebus, na, masiškai, jau nekalbu apie e, super, super, supirkimus, bet masiškai bus supirkama užsieniečių. Tai Lenkijai, Lenkams tai yra didžiulė visuomeninė problema ir manau, kad šalia tų baimių, kurios yra apskritai visoje Europos Sąjungoje apie e, nusėdės struktūros pasikeitimus ir kokios bus to pasiekmes. Ir mm, valstybės, ypač rytinėje ES dalyje, e, žinot, tokia, turi tokią problemą, kad pas mus žemė yra keletą kartų pigesnė ir iš tikrųjų yra na, geras verslas, geras biznis turtingiems investuotojams. Tuo tarpu žmonės, kurie gyvena tose valstybėse, norėtų, turėtų turėti galių, daryti įtaką ir apsaugoti šitą žemę, na, kaip bendrą nacionalinį gėrį ir apsaugoti nuo to, kad ją masiškai išpirktų užsieniečiai. Taigi aš siūlyčiau, kad būtų pateiktas pranešimas savo iniciatyvą. Dėkuoju. Ir dar atsiprašau, vienas klausimas atsiprašau. E, pritariu kolegos, e, kolegų prašymams dėl informacijos šaltinio apie žemės supirkimą e, Lenkijoje. Ačiū. Dziękuję. Pan... Dėkuoju, o dabar ponas Andriu. Oui, merci, euh, monsieur le président. Je voudrais moi également. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau taip pat padėkoti pranešėjams, e, dėkuoju už jų pasisakymą, nes aš manau, problema iš tikrųjų kyla didžiulė, yra koks rezultatas, koks yra mūsų visuomeninės viešosios politikos e, rezultatai, kokia mūsų žemės ūkio politika ir kokios yra ribos. Ir aš pritariu tai minčiai, kad reikėtų parengti pranešimą šitą temą labai greitai apie būsimą Europos e, žemės ūkio politikos reformą iki 20 metų ir nelaukti, nes tai, kas buvo mums pasakyta, tai yra esminiai dalykai kad žemė tai yra vystimas ir šaltinis ir taip pat turėtų būti holistinis požiūris mūsų žemės ūkio politikoje. Ir kai dėl politikos, na, reikėtų, ar turėtų būti labiau kišamasi, bet kad yra didžiulis kainų nepastovumas ir e, kokia yra politika agronomikos politika ir e, mes vakar kalbėjom apie genetiškai modifikuotus organizmus, bet e, klausimai ar mūsų politika yra tinkama. Ir tiesa yra tai, kad kai kalbant apie žemės ūkio politiką, kur yra mažinama pagalba, mes negalime laukti, mes negalime laukti tų spekuliantų, kurie e, superka teritorijas ir koncentruoja jas. Ir mes negalime, kalbame apie tai, kad mes nenustatom pagalbos ribų, bet tada investuotojai ateina ir jie išnaikina mažuosius ūkininkus Ir taip pat veikia ir vietos ekonomika, bet tiesiog tai leidžia finansinėmis priemonės e, gauti naudą. Ir čia mes negalime tęsti tokios dabartinės politikos. Ir aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Tai yra e, šaltiniai, informacijos šaltiniai, tai aišku, nėra E, nesvarbus klausimas tai yra e, klausimai, kurie mums leidžia apmastyti žemės ūkio politiką ir darbo vietas miestų ir e, darbo ir teritorijos ryšys, nes yra darbas, yra darbo vietos tam tikroje teritorijoje ir ar koncentracija yra identiška visose teritorijose, nes dabartinė žemės ūkio e, politika reikalauja, kad neliktų pažeidžiamų teritorijų ir e, kur yra konstatuojama gamyba. Taigi tik, tikrai e, pritariu tam, kad reikėtų parengti naują mm, pranešimą savo iniciatyvą ir pergalvoti žemės ūkio politiką iki 20 metų. Pana Rebeka. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Într-adevăr, acest proiect este un proiect. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, išklausė šį, apie šį tyrimą, jo išvadas. Uh, turime nemažai apie ką pagalvoti. Būtų įdomu sužinoti, kokiais šaltiniais jūs rėmėtės. Apie tai kolegos jau kalbėjo. Jūs citavote straips, laikraščio straipsnį, straipsnį, kuriame buvo nurodyti, nurodyti mūsų žemės ūkio ministro žodžiai būtų įdomu, kad uh, sužinoti, ką apie jūsų trimą mano nacionalinės kompetentingos institucijos. Gal jūs su jais galėtumėt susisiekti, nes tokiame tyrime ar vargu reikėtų cituoti laikraščių straipsnius. Kaip jau sakė kolega, gali susiklostyti neteisingas įspūdis. Gali kai kam pasirodyti, kad ūkininkai Rumunijoje negauna jokių išmokų, bet juk taip nėra. Nėra jokio skirtumo tarp Rumunijos ūkininkų ir kitų ūkininkų ES. Smulkus ūkininkai gauna papildomą išmoką tam, kad jie galėtų toliau verstis ūkininkavimu. Tiesą sakant, aš e, norėčiau taip pat sužinoti, ką komisija mano apie jūsų tyrimą. Aš nežinau, ar komisijos atstovai yra šioje salėje, bet būtų įdomu išgirsti ir jų nuomonę. Be to, manau, kad būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt mums pasakyti, ar galima būtų kaip nors kitaip rinkti statistinius duomenys. Ką jūs pasiūlytumėt, kaip galima būtų užkirsti kelią tam, kad užsieniečiai supirkinėtų visas žemės šalyje? Kaip galima būtų paskatinti vietos ūkininkus pirkti žemę? Aš manau, kad čia daug ką galima būtų politinės sprendimais įspręsti. Labai įdomu buvo išgirsti apie jūsų tyrimo išvadas, bet aš manau, kad taip pat reikia labai sargiai rinkti šaltinius. Ponas Dantau. Ačiū, ponė Pirinkė, šis tyrimas yra nepaprastai labai įdomus. Ir mes gavome tą tyrimą tik tai atėję šią salę ir reikia jį geriau įsigilinti. Bet man atrodo, kad iš esmės mes kalbame apie kur kas sudėtingesnį reiškinį, nei gali pasirodyti. Apie ką mes kalbame? Apie e, nusavybės teisę į žemę ar apie e, taip, kaip yra dirbama žemė? žemės nusavybės klausimas yra valstybių narių kompetencijoje ir todėl yra e, taikomi skirtingi režimai. Šiame tyrime apie tai beje nekalbame. Ir mes žinome, kad po antrojo pasaulinio karo 75 procentai žemės buvo ūkininkų rankose, o šiandien e, tik 15 ir buvo bandoma teisės aktais kažkaip užkirsti kelias e, e, kurtis stambiems e, ūkiams. Ir kai kurie teisės aktai pasiteisino. Tačiau mes žinome, kad kartais nusavybė gali būti įvairių formų. Pavyzdžiui, jeigu yra kuriama kokia nors bendrovė, ar toje bendrovėje yra 5, 6, 7 ūkininkai, kurie dirba kartu žemę, ar mes kalbame apie bendrovę, kuri e, e, nėra tikrąją prasme, e, negali būti traktuojama kaip ūkininkas, kaip ūkininkaujantis subjektas. Aš esu iš kalnų regiono ir tenai žemės nėra derlingos ir ūkininkauti galima tik tris mėnesius per metus. Ir pas mūsų prastas molis buvo toks e, didelės teritorijos e, kalnuose ir koks nors nedidelis žemės plotas e, slėnyje. Taigi, ar galima, pavyzdžiui, tokiu atveju kalbėti apie lyginti tuos ūkininkus su tais ūkininkais, kurie turi šimtus hektarų derlingos žemės? Ir dar vienas dalykas, kaip galima būtų pradėti kalbėti apie miestų daromą spaudimą. Europoje, e, Prancūzijoje mes turime šimtą departamentų. Ir mes praradome nemažai žemės dėl to, kad e, ple, e, plečiasi miestai. Kas dešimt metų mes prarandame žemės plotą, kurį galima būtų prilyginti vienam departamentui, dėl to, kad plečiasi miškai. Ir aš manau, kad reikia atliekant tokį tyrimą atsižvelgti į visus šios mano minėtus aspektus, o nekalbėti vien tik tai apie žemės ūkio politikos daromą poveikį šiam reiškiniui. Dėkuoju, toliau panas Dorfman. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, mane šiek tiek e, stebina šiandienos diskusija. Jei mes e, atsižvelgsime tai, kad Europoje šiandien mes neturime sienų, labai keista kalbėti apie žemės e, grobimą. Taip, kai kurie ūkininkai iš tikrųjų e, superka vis daugiau ir daugiau žemės ir tie ūkiai, tie ūkiai pasidaro labai dideli, bet kitur situacija gali būti kitokia. Pavyzdžiui, Rumunijoje jauni, nedideli, smulkus ūkininkai taip pat supirkinėja žemę ir taip stiprina savo, savo komercinį pajėgumą. Taip, tam žemę reikėtų saugoti, arėme žemę. Žinome, kad šiokių tokių problemų yra ir Vengrijoje. Žinome, kad tenai dažnai žemė keičia savininkus. Ir taip reikėtų išnagrinėti, kiek žemės sutelkimas keliose rankose įtakoja mūsų žemės politiką. Mano šalyje beje šis klausimas yra taip pat aktualus. 3-4-5 procentai žmo, žmonių valdo maždaug pusę visos žemės. Labai dažnai tie žmonės visiškai nėra susijęs su žemės ūkiu. Ir gal reikėtų labiau įsigilinti tai, kas vyksta, pavyzdžiui, finansų rinkose šiuo metu. Yra tokių bendrovų ir žmonių, kurie turi labai daug kapitalo. Ir Aš manau, kad e, į tai reikia atsižvelgti, formuojant žemės ūkio politiką. Jei kas nors nori investuoti į e, žemės ūkį, reikia padaryti taip, kad e, tos investicijos būtų tvarios. Dėkuoju ir dėl tokia pastaba. Lenkijoje yra atvejų, kai, pavyzdžiui, Olandai pirko 50-100 hektarų, 150. Jie gyvena e, Lenkijoje, augininkauja ir tai visuomenėje e, tiesiog suprantama, kad e, tinkama, kad jeigu atvyksta, dirba kartu, kartu gyvena, tai tada yra pozityviai priima visuomenė tai, bet bijomasi tuos, su, kad bus superkama ir nebus kartu gyvenama ir dirbama e, šitame ūkyje. Taigi, ponas e, Jan. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich denke. Ačiū pirmininkė. Taip, e, žemės nusavybė yra nepaprastai aktuali tema. Čia labai daug e, konfliktų gali kilti. Bet man atrodo, kad, kad kai žemė nėra sutelkiama keliose rankose, visuomenė yra stabilesnė, ypač kai kalbame apie žemės ūkio paskirties žemę. Čia tikrai šio klausimo negalima palikti savieigai. Tiesioginės e, išmokos Vokietijoje labai dažnai žmonės perka žemę negalvodami apie tai, kiek tiesioginių išmokų jie gaus. Tai nėra labai aktualu. Bet e, manau, kad e, reikia vis dėlto stebėti situaciją, reikia viską gerai išnagrinėti. Aš suprantu, kad ir kai kuriuose valstybės narise situacija gali būti visiškai kitokia nei Vokietijoje. Aš manau, kad kartu su valstybėmis narėmis reikia, reikia parengti tokią sistemą, kuri leistų mums lyginti situaciją valstybėse narėse. Galima taip pat kalbėti ir apie savoko apibrėžimus, pavyzdžiui, kokio dydžio ūkis yra smulkus ūkis, mažas ūkis, kokio dydžio yra stambus ūkis ir kaip su tais ūkiais reikėtų elgtis. Žemės nusavybės klausimas yra nepaprastai aktuolus. Tai, kam priklauso žemė ir kaip ją gali naudotis ūkininkai, yra nepaprastai svarbu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už e, medžiagą. Tai pateikime labai svartus duomenis ir atitinka tai, ką mes stebime įvairiose e, valstybėse, ypač Lenkijoje. Ir aš norėčiau paliesti problemą, kuri yra susijusi su apskritai žemės koncentracija. Koks yra poveikis, kokia yra nauda, e, jeigu, pavyzdžiui, ūkite tampa vis didesni Tai aš turėjau progą, e, kai mūsų tyrimo grupiai buvo išvykusi į Suomiją, aš išgirdau tokius duomenis, kurios e, oficialiai pateikė žemė, Suomijos žemės ūkio ministerija, kad 1990 metais Suomijoje buvo 130 tūkstančių ūkių, kurių vidutinis dydis buvo 17 hektarų, o e, žem, žemdirbių priemonės buvo milijardas 600 e, milijardų, e, milijonų eurų, o dabar yra tik 54 tūkstančiai ūkių, vidutinis dydis yra 31 hektaras, o pajamas yra pusė milijono eurų. Tai yra koncentruoti, padidinti ūkiai teikia ūkininkams mažesnės Mm, pajamas negu mažesnėji ūkiai. Ir kodėl dabartinėmis sąlygomis žemės koncentracija, kokius yra pozityvės poveikis, kai e, tai visiškai nepriklauso nuo produkcijos, kad e, ger, daugiau, intensyviau gaminti ir mes e, imamės įvairių veiksmų, kad ribotume žemės ūkio produkciją. Jeigu taip yra, tai nėra jokių priežasčių, kad žemės ūkio politika Europos Sąjungoje uh, na, remtų arba kaip nors e, skatintų žemės koncentraciją. Tai kenkia ir ūkininkams, tai prieštarauja ir žemės aplinkosaugai, ir subalansuotam plėtrai, ir tai yra e, tikrai pagrindas pagalvoti, ko mes norime, kokio žemės ūkio tikimės. Mano nuomonė, mes turėtume peržiūrėti žemės ūkį, atsižvelgti į skirtumus tarp valstybių narių, kurie ženklus, bet reikia apžvelgti visas sąlygas, kad e, turėtų būti kuriami nedideli šeimos ūkiai, nes jie galėtų funkcionuoti be jokios žalos. Ir dar viena problema, vienas sakinys, ponė pirmininkė, aišku, yra didžiulė problema susijusi su tuo, kad yra neligybė, nevienoda, netinkama konkurencija pačioje Europos Sąjungoje, nes yra dvi Europos, jeigu kalbėsim apie žemės ūkį, turtingesnė, daug turtingesnė vakarų dalis, vakarinė dalis, kuri gauna daug didesnės išmokas negu neturtinga e, rytinė Europos Sąjungos dalis ir reikėtų sprendimai, kurie saugotų žemdirbius ūkininkus toje rytinėje dalyje naujoje Europos Sąjungoje, nes jeigu atversim žemės rinką neribotai, tai šitie ūkininkai neturės jokių šansų, nes supirks žemės spekuliacinis kapitalas iš kitų valstybių. Ačiū. Okay. Gerai, tik tai dar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 тъй като на нас не трябва територия. От тук нататък... Ačiū, ponė pirmininkė. Žemės ūkio paskirties žemė yra būtina tam, kad galima būtų ūkininkauti, kad apskritai tam, kad galima būtų turėti bet kokią žemės ūkio politiką. Investuotojai siekia tik pelno. Tokia yra jų logika ir jie supirkinėja žemę tik tai tam, kad galėtų po to iš jos pasipelnyti. Bet ar jiems iš tikrųjų rūpi, kaip yra dirbama ta žemė? Aš manau, kad mums reikėtų parengti pranešimą savo iniciatyvą šią temą, tam, kad mes galėtume pateikti savo rekomendacijas, kad galėtume, pavyzdžiui, pateikti geriausios pažangiausios praktikos pavyzdžius. Pavyzdžiui, Bulgarijoje mes stebime, kaip yra naudojama žemės paskirties žemė. Stambus ūkiai, kurie samdo daug darbuotojų, yra teigiamas reiškinys, nes kuo daugiau žmonių dirba tuose ūkiuose, tuo daugiau žmonių gali užsidirbti savo pragyvenimui Ir e, mes šiuo metu stengiamės Bulgarijoje kaip tik e, skatinti stambius ūkius, būtent norėdami pagerinti užimtumo situaciją. Aš manau, kad šis klausimas turi daug įvairių aspektų. Reikėtų juos visus įsigilinti. Gal čia galima kalbėti ir apie tiesioginių išmokų įtaką. Nes puiku, e, labai gerai yra remti mažius ūkius, bet kartu mesgi taip pat norime ir kuo stambesnių e, investicijų. Ponas Erdos. Ačiū. Mes jau girdėjome apie taip vadinamusios kišeninius kontraktus, kišeninės sutartys Vengrijoje. Ir ponas Dorfman kalbėjo, kad e, tos sutartys yra teisėtos, neva teisėtos pagal galiojančius teisės aktus. O aš norėčiau pasakyti štai ką. Bendrijos žemės ūkio ir žemėko paskirties žemės įstatymas yra pagrystas Danijos ir Prancūzijos panašių įstatymų pavyzdžių. Ir kai tik Vengrijos vyriausybė sužinojo apie tas kišininės sutartis, mes e, bandėme imtis kažkokių priemonių. Reikia žvelgti tiesą į akis. Kai kurie Austrijos ūkininkai supirkinėja žemės Vengrijos rytuose, pasinaudodami tais e, fiktyviais nacionaliniais subjektais. Galima būtų be abejo diskutuoti, ar reikėjo mums iš tikrųjų remtis e, Prancūzijos e, e, pavyzdžių. Ir aš manau, nors man atrodo asmeniškai, kad tai, kas yra teisėta Prancūzijoje, turėtų būti teisėta ir Vengrijoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tyrime, pristatytame tyrime, e, už kurį norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti, jūs teigiate, e, kad yra labai nerima keliančios tendencijos susijusios žemės koncentracija ir taip pat kalbė, nurodėte faktus, e, pateikite pavyzdžius apie spekulacijas, spekulacinius žemės pirkimus, žemės tokia paskirtie žemės. Ir tai yra susijęs su rytų ir vidurio Europą, Rumunija, Vengrija, Lenkija. Ir ta problema taip, taip tai, tų supirkėjų problema. Tai yra, e, pavyzdžiui, Lenkijos piliečiai gyventojai, kurie turi teisę supirkinėti, bet pa, esmė yra tai, kad juos finansuoja išorės subjektai. Tai ir viską pasako tam, kad po e, perinamojo laikotarpio kuris neleidžia pirkti ne Lenkijos piliečiams žemės, kad šita nustavybė pereitų užsienio subjektams. Oficialiai tai nefiguruoja, tai negalima vadinti nelegaliu pirkimu, kurį vykdo išorės subjektai. Lenkijos teisėje taip pat, kolega iš Vengrijos taip pat minėjo, turime Lenkijoje irgi tam tikras taisyklės, yra agentūra, kuri turi kompetencijas E, ir gali reguliuoti žemės rinką ir, ir yra reikalavimas iki 300 e, hektarų ir jeigu yra didesnis sklypas negu 300, tai ta agentūra turi teisę e, nupirkti tą žemę ir perduoti tiems ūkininkams, kurie turi mažesnius plotus. Bet ta teisė galioja tarp sandorių, tarp fizinių asmenų. O jeigu yra bendrovės arba, pavyzdžiui, bendrovės akcininkai, jeigu bendrovė yra žemės, tokio paskirties žemės e, e, turėtojas, tai čia irgi yra teisinė spraga. Mes bandom tą teisinę spragą e, užpildyti, žinome, kad ir Vengrijoje, ir Rumunijoje, Baltijos valstybėse arba yra priimti teisės aktai, arba yra dabar jie rengiami ir priimami, kurie tiesiog sustiprintą sistemą už, užkirs keletam spragom šeimom, kad neliks tokia didžiulė koncentracija. Tai yra rimta problema, nes šiandien Europos komisija, Europos komisija e, sutarčių saugotoje, jeigu žiūrite mūsų e, rengiamus ir parengtus teisės aktus, komisija labai tvirtina, teigia, kad tai netitinka sutarčių. Tai iš tikrųjų Europos komisija e, paremia tuos, kurie vykdo spekuliacinius pirkimus. Tai tikrai, kaip Žemės ūkio komitetas parlamente, kuo greičiau, nedėlistent turime ir remianti šito tyrimo, turime kreiptis į Europos komisiją tam, kad ji pakeistų savo veikimo būdą, nes tokia veikla yra naudinga spekuliantams ir e, sukelia negatyvės tendencijas Europos Žemės ūkio srityje. Tai dėkoju dar kartą už tą tyrimą. Bardzo dziękuję. Lubiaciu. O dabar generalinio direktorato vadovas, prašome. Uh, thank you, Chairman. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju Jums už galimybę trumpai pakomentuoti šį tyrimą. Pirmiausia, Šis klausimas, kaip jau buvo minėta, yra kur kas statesnis, nei gali pasirodyti, jis yra susijęs e, su žemės nusavybės teisų perdavimu. Tai yra labai sudėtingas reiškinys ir prieš darant išvadas reikia viską labai gerai išnagrinėti. E, nes, e, kaip jau buvo minėta, šis rytis priklauso valstybinarių kompetencijai ir čia mes neturime labai daug informacijos. Mes nuolatos stengiamės ieškoti tos mums reikalingos informacijos. Tačiau mums atrodo, kad šiame tyrime yra į vieną krūvą suplakami skirtingi veiksniai, skirtingi šios problemos aspektai. Ir šališkai yra interpretuojamos kai kurių mokslinio tyrimo išvados. Ir man atrodo, kad tai yra ta, toks tipinis pavyzdys to, kaip, pavyzdžiui, naudojami yra komisijos parengti, e, e, parengtos lentelės ir e, tai, kas, ką jūs, jūs matote tame grafikė, yra visiškai natūrali pasiekmė dėl to, kad buvo, to, kad buvo atsieta, atsietos skirtingos pagalbos teikimo rūšis. Ir mes to ir siekiame, o dabar to, to, ta informacija yra naudojama visiškai kitais tikslais. Ir mums atrodo, kad e, toks tyrimas e, painioja dvi skirtingas savokas. E, tai yra žemės grobima, kuris nėra dar gerai apibrieštas, su žemės nusavybės teisės sutelkimu keliose rankose ir su investicijomis į žemę. Ir mes atlikome poveikio vertinimus, tuomet, kai buvo reformuojama bendrojo žemės ūkio politika. Daug, labai gerai viską išnagrinėjome ir išnagrinėjome, kiek tiesioginės išmokos yra susijusios su žemėvaldos struktūra. Ir buvo paminėti tai keli pavyzdžiai. Ir buvo minėta minėtini tos kelios valstybės narės ir buvo, buvo pasakyta, kad kalbama apie daugiau nei 166 e, milijonus hektarų. Bet aš galiu Jums pasakyti, kad e, šis plotas yra, e, sudaro tik tai vieną dešimtąją procento visos ariamos žemės Europos Sąjungoje. Tai parodo, kad šis reiškinys nėra labai didelio masto. Be to, buvo išnagrinėta padėtis ir nusavybės struktūra tik tai ūkiuose, kurių bendras plotas yra didesnės nei šimto hektarų. Ir nebuvo, nebuvo visiškai atsižvelgta į skirtingą e, e, klimatą, skirtingą geografiją e, valstybėse narise. Mintis, kad žemės grobimas yra susijęs su uh, su žemės sutrikimu keliose rankose nebuvo pakankamai gerai išnagrinėta, išnagrinėtas. Ir nesižvelgta į institucinį kontekstą ir taip pat nesižvelgiama tai, kokiame politinėme kontekste vyksta visi šie reiškiniai. Tiesiog buvo pasakyti, kad nesižvelgta pažiūrėti, tai, kad valstybėse narėse labai skiriasi teisės aktai, kurie reglamentuojama yra paveldimo teisė į žemę ir žemės e, nuosavybės teisės perdavimas kitiems. Be to, net nereikia pamiršti ir žemės nuomos. Tai kad kai, kai kur 80 procentų žemės yra nuomojama, o kai, kur, kai kuriuose šalyse tik 20. Tiesioginės išmokos yra susijusios su ūkio struktūra. Ir kai skaičiuojamos yra išmokos, yra, atsižvelg... yra atsižvelgiama į pagamintą produkciją. Tai buvo praeitėje. O dabar mes atsižvelgiame į ūkio dydį. Ir nu, bet kokiu atveju visuomet bus e, šiokios, šiokio tokio disbalanso, šiokios tokios neligybės, nes suprantame, kad lygybę ir, bal, ir tą balansą galima bus pasiekti tik tuomet, jei kiekvienas ūkininkas turėtų vienodo dydžio ūkius. Visiškai nepatikta jokių įrodymų, kad žemės grobimas yra susijęs uh, kaip nors neigiamai veikia ir mūsų gebėjimą apsirūpinti maistu. Ir baigdamas, aš taip pat norėčiau pakalbėti apie e, tai, kad, e, kad e, ūkių našumas ir tai, kiek ūkininkų traukiasi iš žemės ūkio veiklos, taip pat yra reiškiniai, kurie skiriasi valstybėse narise. Mes galime be galo be krašto kalbėti apie tai, ar mūsų bendroji žemės ūkio politika ir skatina šios reiškinius ar ne. Žemė nauda ir tinkamas žemės naudojimas yra mūsų prioritetas gyvendina žemės ūkio politiką. Žemė yra e, toks fiksuotas gamybos veiksnys. Ir e, žemė sudaro du trešdalius viso ūkininko turto. Todėl reikia atsižvelgti tai, kad mes paprastai reaguojame į e, padėtį rinkoje jau po to, kai kas nors joje įvyko. Tokia yra dabartinė sistema ir todėl labai uh, uh, O galimas ir kitas požiūris, kaip, pažiūrėjau, bus e, bandoma užbėgti įvykiams už akių ir nuspėti, kas gali įvykti rinkoje. Yra ir e, prieštiklinė parama. Ir ta parama e, jau daro įtaką ir paskirstimui, ir žemės sutarkimui keliose rankose. Taip pat žinome apie tyrimus, kurie rodo, kad, kad dažnai ūkininkai priklauso nuo oro sąlygų ir kad jei mes tai nesižvelgsime, mes tiesiog perkelsime atsakomybę kitoms, kitiems grandinės subjektams. Be abejo, apie šį reiškinį reikia kalbėti, tačiau aš manau, kad daryti tokias kategoriškas išvadas e, nėra teisinga. Reikia viską gerai išnagrinėti. Ir mes netrukus turėsime duomenų iš Eurostato struktūrinio tyrimo. Ir e, būtent tas tyrimas padės mums tinkamai vertinti, kaip pasikeitė žemėvaldos struktūra Europoje per pastarąjį dešimtmetį. Ir tik tuomet galime bus galvoti apie tai, kaip reikėtų koreguoti žemės ūkio politiką. Na, manau, po jūsų pasisakymą paprašysime, kad komisija parengtų informaciją šią temą e, iki rudens, kad mes galėtume, na, išklausyti išsamiau tuos argumentus, kuriuos jūs išsakėte ir tai paminėjęs ir koordinatorių posėdėje. O dabar kreipiuosi į ekspertus ir e, galbūt jūs galėtumėte nu, nepradėti labai plačios polemikos, bet konkrečiai trumpai atsakyti klausimus. Thank you very much and, and thank you for. Uh... Labai ačiū už tokią galybę klausimų. Labai malonu sulaukti tokios reakcijos į pranešimą. Aš norėčiau pradėti nuo klausimo apie informacijos šaltinius, nes daugam tai rūpėjo. Jūs galite rasti bibliografinį sąrašą, bet taip pat pasakysiu, kokiais šaltiniais rėmėmės, bandydami nustatyti situaciją. Pirmiausia, Factor Markets tyrimų serija, tai yra Europos komisijos finansuotas tyrimas, ypač 2012 metų tyrimas dėl žemės ūkio paskirties žemės. Ten yra pateikiama daugiau detalių apie tiesioginės investicijas, apie užsienio tiesioginės investicijas valstybėse narėse. Mes taip pat rėmėmės nuomonę savo iniciatyvą, kurią parengė Europos socialinių ir ekonominių reikalų komiteto narys. Taigi remiamės tą nuomonę, kuri buvo paskelbta 2015 metų sausį. Ten e, buvo kalbama apie žemės pasisavinimą ir jo keliamą grėsmę. E, ten e, buvo paimti skaičiai apie 2000 hektarų Lenkijoje. Būtent tą nuomonę rėmėmės. Trečias pagrindinės informacijos šaltinis buvo knyga, kurią TNE paskelbė 2013 metais. 13 vietos tyriejų skirtingose ES šalise ir iš rytų ir iš vakarų Europos e, rengė tą tyrimą. Tai buvo ir žmogus teisų organizacijos, ir ūkininkų organizacijos ir panašiai. Tai mes jų prašėme stebėti situaciją vietoje ir pateikti informaciją. Ta informacija buvo pristatyta tų pačių metų birželio mėnesį Europos parlamentui. Tai raginu jūs dar kartą paskaityti tą knygą. Tikiuosi, kad jau atsakiau jūsų klausimą dėl išteklių. Toliau buvo klausima apie Europos Sąjungos galimybę sustabdyti žemės grubimą. Pranešime yra kalbama apie tai, kad būtina imtis veiksmų ES lygių tam, kad e, šis reiškinys būtų sustabdytas. Valstybėse narėse egzistuoja gerosios praktikos pavyzdžių, e, pavyzdžiui, SFR sistema Prancūzijoje. E, tai yra žemės ūkio institucija, kuri reguliuoja žemės ūkio pas, e, sklypų perdavimą. Taigi, be tos ES lygio paramos bus labai sudėtinga pasinaudoti tais gerosios praktikos pavyzdžiais. Vien jie atskirai negali sustabdyti to neigiamo reiškinio. Toliau, dėl žemės valdymo ir reguliavimo ES, tai kompetencijos yra paskirstytos. E, jeigu tai yra žemės ūkio paskirties žemė, tai tuomet e, bendroji žemės ūkio politika reglamentuoja. Jeigu tai yra susijęs su investicijomis, tuomet vidaus rinkos nuostatos. Jeigu tai yra teritoriniai aspektai, tuomet sanglaudos politika, jei tai yra laikoma bendroji turtų, tuomet e, žiūrima į aplinkosauginius aspektus. Toks suskirtimas reiškia, kad mes neturime bendro holistiško požiūrio. Nėra to reikiamo dėmesio šiam reiškiniui. Viena iš Europos komisijos rekomendacijų buvo tai, kad reikėtų galbūt tokių gairių. Čia reikėtų taip pat kalbėti apie žemėvaldą, apie miškų valdymą. tai būtų tokia ambicinga užduotis sudaryti gairias, kurios nurodytų, kaip turėtų būti valdoma žemė Europos Sąjungoje. Taip pat buvo klausimo, kaip valstybės narės naudojasi gairėmis skirtomis žemėvaldai. Dėl tų gairių jau buvo dėrėtas ir susitarta, tai belieka valstybėms narėms jas įgyvendinti. Jungtinių tautų specialusis pranešėjas kalbėjo apie ne visai tinkamą tų gairių įgyvendinimą Europos Sąjungoje ir taip pat e, pasaulio šiaurėje. Atrodo, tarsi tos gairės galioja tik tai e, besivystančiam šalim, bet ne, jos e, mums yra tokios pat aktualios. Dėl tų dešimties metų gairių žinau, kad Prancūzija, Vokietija ir Niderlandai imasi iniciatyvų. Aš pati priklausau Niderlandų tarybai, kurie nagrinėja, kaip galima būtų pasitelkti tas dešimties metų gairias. Ten, ten e, atsiprašau, žemės valdymo gairias. Toliau buvo klausima, ar mes pastebėjome, kad tas ryšinys vis labiau plinta. Mes skirtingų metų informacijos nelyginame ir nežiūrėjome, kaip pasiskirsto ta žemė, tačiau panašu, kad tokie stambus sandoriai yra vis dažnesnė. 21 puslapyje jūs galite rasti lentelę, kurioje yra pristatomas tyrimas. E, ten yra pateikiama informacija apie tam tikras valstybės narės ir ten akivaizdžiai matoma, jog nuo 2003 iki 2008 e, tokių sandorių tikrai padaugėjo. E, be to e, yra ir infliacinės spaudimas. Taip pat čia buvo aktuali finansinė maisto krizė, taip pat kasdienių prekių rinkos klėstėjimas. Visą tai veikia žemės kainą. Dėl ūkių pasiskirstimo mes e, kalbėjome apie žemės koncentraciją ir pateikėme skaičius. Čia vėlgi norėčiau jūs nukreipti į 24 pranešimo puslapį. Mes čia teigiame, kad e, remintis Eurostat stambių ūkių apibrieštis reiškia, kad e, tai yra tie ūkiai, kurie turi daugiausia turto, tai yra 100 e, hektarų arba 100 hektarų arba daugiau ir mes čia teigiame, kad e, tokiems stambiems ūkiams e, priklauso maždaug daugiau netgi negu 50 procentų visų žemės sklypų. Panašu, kad jau turiu baigti savo pasisakymą, nes nebeliko laiko. Dėkoju. Bon, J'ajoutais quelques éléments Aš tiesiog norėčiau pateikti Jums papildomos informacijos labai trumpai. Mes e, girdėjome, kad e, Europos parlamento nariai daugiausia kalbėjo apie tai, kad nacionalinė e, statistika skiriasi nuo ES turimosios statistikos. Problema yra ta, kad skiriasi, kol kas nebuvo smulkių ūkių apibrėžimo Euro, Europoje. Rumunijoje, pavyzdžiui ne, nederinama, nebuvo nagrinėjama, kiek Rumunijos teisės aktai įtakoja situaciją Rumunijoje. Mes nagrinėjame situaciją visoje Europos Sąjungoje, mes bandėme lyginti, lyginti situaciją valstybėse narėse, Bet be abejo, kiekviena valstybė narė renka savo statistinius duomenys ir po to jie yra ta, agreguojami, bet iš esmės jo, tai mes ne, neturime viso vaizdo. Dabar pora žodžių apie Rytų Europą. Ir akivaizdu, kad 2004 metais prie ES prisijungė Rytų Europos e, šalis ir mes žinome, kad tenai e, e, žemėvaldos struktūra tuomet buvo tokia chaotiška. Ir mes stengiamės, atlikdami šį tyrimą, apibriežti politinius tikslus Ir e, mes galvojame taip, kaip galima būtų panaudojant politinės priemonės, nustatant politinius tikslus, galima būtų spręsti dabartinės problemas. Bet kuriuo atveju galima būtų tuos pasiūlymus išnagrinėti. Toliau tiesiog neišmokų paskirstimas. Ne visai teisingas gal jų paskirstimas. Mums atrodo, kad būtų įdomu pabandyti pakeisti tų tiesioginių išmokų pusiausvyrą. Tai nereiškia, kad nereikia remti stambių ūkių, bet mes manome, kad reikėtų daugiau remti smulkius ūkius. Klausimų buvo patikta labai daug ir aš nesakinėsiu kiekvieną klausimą atskirai. Aš apsiribosiu tokiamis bendromis pastabomis. Bardzo dziękujemy. Labai dėkojame. Labai Gaila, kad e, jums šiek tiek pritruko laiko, bet e, ta, pristatymas buvo labai ilgas ir išsamus, e, kad apėmė visas sritis. Manau, kad iš to mm, galim padaryti išvadas ir mm, tą problemą aptarsime koordinatorių posėdėje, kaip įsiklausyti ir kaip pasiūlyti veiklos priemonės, apie kurios jūs kalbėjote. Ar tai būtų pranešimas, ar tai būtų komisijos e, pateikta informacija. Tai labai dėkoju mūsų svečiams, mūsų ekspertams, tai labai svarbi tema. Manau, kad reikia išsamios analizės, ypač jeigu kalbam apie šaltinius. Tai jeigu, pavyzdžiui, aukštoji mokykla, jeigu kažkas e, e, patikė kažkokį duomenį, kurį kažkur girdėjo, o paskui kiti teikė tą duomenį kaip, e, tos duomenys kaip jau patvirtintas, patikrintas. Na, manau, kad aišku, jūsų duomenys tai yra labai artimi tiesai. Dėkuoju labai jums, labai malonu būti su, buvom, su jumis bendrauti ir grįšime dar prie šito tyrimo e, nekartą. Dėkuoju ir dabar pereiname prie kito e, punkto prie 11 punkto. Ir e, ponas Danten yra mm, nuomonės, yra pranešėjas, taigi prašome žodis jums iš karto sutikti žodį. Merci, monsieur le président. Chers collègues, le... Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, tekstas mm, leidžia mums e, priminti e, e, visnių gyvūnų temą ir genetinę medžiagos. Tai labai svarbu teritorijos ekonominė dystymui. Tai yra maisto saugumo vienas ramščių Europos Sąjungoje. Europos komisija norėjo e, sugrupuoti direktyvas, kurios yra susijęs su zootechnikos klausimais, įvairiais ir norėjo parengti reglamentą. Tačiau šis tekstas yra, nėra tik tai bandymas išaiškinti kažką padaryti, bet kaip tai galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Europos komisija e, siūlo naują struktūrą, kad būtų, e, kuria būtų vadovaujamasi selekcija, gyvūnų selekcija ir tai turės poveikį ir gyvūnų augintojams ir visiems, kurie dirba gyvūnų, gyvūnų selekcijoje. Aš norėčiau pristatyti bendrą komisijos požiūrį ir kai kuriuos klausimus reikėtų patikstinti ir iš naujo įvertinti. Visų pirma, aš norėčiau patikstinti kai kurias apibrieštis, ypač e, veislės ir taip pat e, selekcijos programa irgi turėtų būti patikstinta. Toliau e, konkurencingumas yra didžiosios rasės, jos yra eksport, veisės eksportuojamos ir e, reikėtų, e, į užsienį reikėtų tą darbą palengvinti. Bet vis dėlto nereikėtų kelti pavojaus mažosiams arba retoms veislėms kurios yra genetinės bioįvairovės dalis Europoje. Aš norėčiau, kad šita pusiausvėra būtų išlaikyta per visą tekstą ir norėčiau, kad konkretingos institucijos galėtų reikėtų e, stabdyti selekcijos programas, jeigu tai kenkia e, genetiniai įvairoviai tam tikroje teritorijoje. Toliau, kas man yra svarbus, be kurių neaptarė komisija, tai yra bendradarbiavimas tarp selekcininkų, tarp valstybinių lygmenių. Ir tai vyksta, bet E, bendradarbiavimas, aišku, plečiasi ir kyla ir Europos Sąjunga turėtų skatinti tokias iniciatyvas. E, pirmiausia, tai aišku, yra, kalbant apie duomenis, tai yra savykumas duomenų, e, kad vieni kiti, kitus specialistai suprastų ir kad būtų užtikrintas saugumas klientui. Aš čia nenorėčiau pasiūsti, pasiūlyti naujų straipsnių, bet aš norėčiau pradėti diskusiją šiais klausimais, tai norėčiau atkreipti komisijos dėmesį šitą temą. Ir norėčiau e, pasisakyti dėl klonavimo ir gyvūnų gerovės. E, čia šitas temas yra nepaprastai svarbės, be jokios abejonės, tačiau e, šitame detaliame techninėme tekste, e, man atrodo, tų dalykų nereikia įtraukti. Kitos, e, kiti E, tekstai, kiti dokumentai paliečia šitas klausimus. Tai būtų nenaudinga įtraukti tokias nuostatas šį reglamentą, nes tai sumažins teksto e, aiškumą ir padarys jį sunkesnį suprasti. Kiekvienam tekstui jo tema ir me, kad mes galėtume tinkamiau suprasti ES teisės aktus. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad pritariu komisijos bendram principui pasiūlymui, tačiau e, norėčiau, kad būtų atspindėta esama padėti šitame sektoriuje rinkoje ir kad ūkio subjektai galėtų išlaikyti savo specifiką, kad būtų stiprinta stiklėrėmės, kad būtų saugomas europinės veislės, būtų saugomas mažosios e, veislės, e, būtingos tam tikrom teritorijoje. Ir norėčiau atkreipti dėmesį kai kurias konkrečias dalykas. Šitas e, tekstas yra bendro pombūdžio, bet vis dėlto yra konkrečios specifikos būdingos konkrečioms veisams, pavyzdžiui, arklių atveju Ir čia negalima vienų e, mm, veisų debatyti su kitais dėl, dėl, dėl jų genealoginių e, klausimų. Pavyzdžiui, didžiosios e, arklių veisės yra veisiamas visam pasaulyje, bet vis dėlto mes, Europa, mes turime pas mus įsikūrusios tarptautinės institucijos ir mes turėtume e, nekeisti padėties, mes turėtume išsaugoti e, įvairovę. Ir dėkoju, dėkoju ir šešėliniams pranešėjams už įdomias diskusijas, dėkoju už darbą ir dar mums tiko darbą padaryti, dėkoju visiems, kurie, mums padėjo renkti, kurie man pradėjo renkti šitą dokumentą. 20 e, 25, iki 25 dienos galima pateikti pas, pakeitimo pasiūlymus. Aš parengsiu kompromisinius pasiūlymus iki atostogų, kad galėtume iki, iki grįžę iš atostogų dėl jų balsuoti, nes galtinis balsavimas uh, rugsėjo vidury. O šio krūtkė vypovėdžiai. Prašyčiau trumpai pasisakyti. Ponas uh, Hoitema. Yes, thank you very much, uh, Chair. Dėkuoju. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gaila, kad šešėlinio pranešėjo mūsų nėra, taigi aš kalbėsiu jo vartu, e, bet pridėsiu ir savo pastabų. Pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo. Mums labai patinka tai, ką jis čia išdėstė turinys mums yra priimtinas, e, tik tai norėčiau išsakyti porą pastabų. Jos nėra esminės, tik e, tiesiog palengvintų mūsų diskusijas. Kaip ir sakė pranešėjas ir klinių e, sektorius neturėtų būti įtrauktas į tą patį teisės aktą. Reikia elgtis labai atsargiai, kai traukiame arklinius prie keulių, karvių ir panašiai. Pranešėjas sakė, jog tai nėra maistą gaminantis gyvūnai ir dėl to jų veisimas yra organizuojamas kitaip. Pranešėjas atsižvelgia į tai, bet galbūt visgi reikėtų pateikti dar papildomų pakeitimų tam, kad aiškiau viskas būtų išdėstyta. Dar vienas dalykas dėl vidaus rinkos funkcionavimo. Visiškai pritariu pranešėjui, kad yra tam tikrų dalių, kurias dar reikėtų pakeisti tam, kad būtų apsaugomos retos veislės ir kad būtų išsaugota biologinė įvairovė. Visgi nereikėtų tuo naudotis kaip pasiteisinimu tam, kad būtų apsaugomos konkrečių šalių veisimo įstaigos. Mes turime užtikrinti galimybę visoms valstybėms narėms eksportuoti tas e, genetinės medžiagas. Tai čia nereikėtų tokių suskirstimų. Ačiū. Ponas Rebega. Labai ačiū. Taip mes e, tikrai turime nepamiršti, jog visų pirma yra stengiama atsisakyti biurokratijos. Tačiau, kalbėdami apie gyvūnų veisimą ir taip pat priekybą tokiais veisliniais gyvūnais, mes turėtume nepamiršti kelių dalykų. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui. Šiaip jau mes pritarėme visiems pakeitimams, visoms idėjoms, kurios buvo išdėstytos pranešime. Bet e, norėdami išvengti deleguotojų teisės aktų turėtume elgtis atsargiau. Mes dabar e, turime tą, tas nuostatas, e, kurios gerai veiktų, o deleguotieji teisės aktai viską užvilkintų. Kalbant apie apibriežtį veislė, tai mes pranešėjui pateikėme labai detalę apibriežtį, bet galiausiai visgi pritarėme paties pranešėjo pasiūlytai apibriežčiai. Mes žinome, kad labai sunku teisinė prasme rasti naują apibriežtį. Negana to, mums reikėjo daugiau aiškumo dėl pačios apibriežties ES lygių. Gali būti, kad kai kurios veislės nukentės, jei bus e, pakeista apibrieštis. Net ir FNO tai pabrėžia, nes e, jie teigia, jog pačią savoką veislė labai sunku apibrėžti. Dėl kilmės knygos. Ši knyga, kaip ir bet e, kuris kitas įrašas, priklauso uh, veisimo įstaigai. Tačiau yra tokių šalių kaip Rumunija ar kitos, kur kilmės knygą kontroliuoja vyriausybė. Mes turėtume nepamiršti tokių ypatybių. Dėl 14 straipsnio mes pritarėme tam, kad kelios valstybės narės turėtų savo sprendimo, ginčių sprendimo mechanizmą nacionaliniuose teisės aktuose. Toliau pritarėme tam, kad apie arklinius būtų kalbama atskirame skyriuje. Reikia dar patikslinti ir savoką zootechninis. Valstybėse narėse ta apibrieštis nėra vienoda ir jis skirtingai taikoma, taigi aiškiai turime suprasti, apie ką kalbame. Dar kartą ačiū pranešėjai ir kolegoms, kurie prisidėjo prie mūsų darbo. Viliuosi, kad baigsime darbą kaip įmanom greičiau. Hausling. Panas Hausling. Dėkoju, kalbėsiu labai trumpai. Ačiū pranešėjui už visas įdėtas pastangas. Mes turime šį klausimą vertinti labai atsargiai, juk norime skatinti biologinę įvairovę, o ne ją riboti. To reikėtų nepamiršti, kai reglamentuojame tokią sritį. privalome užtikrinti, kad nekils jokių problemų ir kad bus galima skatinti biologinę įvairovę, juk yra tokių nykstančių veislių Europoje. Tas problemas turime spręsti. Galbūt reikėtų nepamiršti ir gyvūnų sveikatos klausimų. Veisimas dažnai vyksta taip, kad gali kilti pavojus gyvūnų sveikatai. Mes taip pat pritarėme aštuntam pakeitimui, kuriame kalbama apie biologinę įvairovę. Iš esmės pritarėme pranešėjui. Ačiū. Merci, Agniu. Dėkuoju, Mesiu Anil. Ačiū pirmininkė, mes kalbame apie naują reglamentą, kuriame bus kalbama apie e, veisėjų organizacijas ir tas dokumentas gali paveikti situaciją mano šalyje, Junktinėje karalystėje. Man panašu, kad e, e, čia yra šiokio tokio neaiškumo. Nėra aišku, ar veisėjų organizacijos galėtų. Da, veisti gyvūnus trečiose šalise. Kai kam atrodo, kad e, tokia schema bus leidžiama, kiti sako, kad ne. Ir būtų gerai, jeigu jūs tai paaiškintumėt. Dar vienas e, svarbus klausimas. Ar pagal šį reglamentą e, galima būtų renkti tokias veisimo programas, kurios gali prieštarauti, kurių turinys gali ne visiškai atitikti veisėjų organizacijos veisimo programų turinį. Kitaip, ar veisėjas turi prisijungti prie kokios nors veisėjų organizacijos tam, kad galima būtų veisti naujas veislės? Mes, pavyzdžiui, Junktinė karalystė e, turime tokią, e, e, tokią veislę stabilizatorius, jį vadinasi stabilizer. Ir Ir uh, tos veislės veisimo programa buvo parengta pagal JAF modelį. Ar, pagal, ar jie galėtų tęsti veiklą pagal šį reglamentą? Dėkuoju, ponas Van Gotem, toliau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Dantan už jo parengtą pranešimą, kuris parodo, kad šis klausimas rūpi Europos parlamentui ir kad mums rūpi tai, kas, kaip yra tvarkoma genetinė medžiaga, kaip yra rūpinamasi genetinė įvairovė. Ir mes norime, kad mūsų veislininkistės sektorius turėtų būtų stiprus Europoje. Pateikti 156 e, pakeitimai ir mes galėtume juos pakomentuoti. Bet pirmiausia, aš norėčiau patikoti ponui Dantanui už tai, kad jisai uh, kad e, mes galime pritarti daugumai pateiktų pakeitimų dėl to, kad jie paaiškina turinį ir atitinka komisijos nustatytą tikslą. Tačiau mes manome, kad kai kurios pakeitimus mes norėtume dar išsamiau neišnagrinėti. Tai yra penki pakeitimai. Pirmiausia, tai yra galimybė. Uh, nepatvirtinti papildomų veisėjų organizacijų turimų veisimo programų. Antra, tai yra teisės rengti deleguotuosius aktus skirtus kitoms gyvūnų rūšims panaikinimas. Mes turime deleguotusius įgaliojimus rengti papildomas techninės priemonės, ar mes turėsime toliau juos turėti. Ir paskutinis dalykas neleisti pagal nacionalinę teisę e, nagrinėti ginčius. Dirbdami toliau mūsų institucijos be abejo bendradarbiaus, mes to tikimės. Aš galiu tik dar kartą pakartoti, kad e, mano tarnybos buvo ir bus visuomet pasirengusios padėti parlamentui tam, kad šis tekstas būtų kuo geresnės kokybės ir kad jisai būtų priimtinas abiem teisėkuros institucijom. Dėkuoju. Ačiū. Dabar norėčiau steigti pažodį ponui Dantanui, kad jisai galėtų apibendrinti įvykusią diskusiją. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti e, visus frakcijų atstovus už jų pastabas. Aš manau, kad e, iš tikrųjų mes e, galėsime, ko gero, susitarti, nes mūsų pozicijos iš esmės yra panašios. Aš taip pat norėčiau nuraminti kolegą Agniu. Ang Europa be abejo rūpinasi teritorinę įvairovę ir šiame tekste nėra jokių kliūčių, kurios trukdytų verstis jūsų minėta veikla. Aš taip pat pasižymėjau tai, ką sakė komisija. Aš taip pat esu pranešėjęs ir aplinkosaugos komitete ir mums su komisija buvo pavyko susitarti. Ir tik e, nebijoju, kad panašia dvasia vadovausimės ir dirbime čia, Žemės ūkio komitete. Mes e, galime žengti kojo kojon ir mes jau e, žinome e, tarybos siūlomos formuluotės ir tai palengvės mūsų darbą trišalėse dėrybose. Deleguotieji aktai. Aš manau, kad iš tikrųjų e, Šiame reglamente numatyta labai daug deleguotojų aktų parengti. Parlamentas jau turi šiokios tokios patirties e, e, remintis kurią mes neįtin ne palankiai vertiname e, pasiūlymus rengti labai daug deleguotų aktų. Pavyzdžiui, galimybė traukti kitas gyvūnų rūšis. Tai yra labai aktualus klausimas, nes šis dokumentas yra skirtas tik tai galvijams, kiauliams, avims, oškoms ir arklinėms. Galima būtų, pavyzdžiui, galvoti ir apie paukštieną, apie paukščių, paukščių įtraukimą į šio rekomendų taikymo sritį. Ir komisija gali norėti tą padaryti, tvirtindama diriguotusius aktus. Aš manau, kad jeigu mes norėsime, kad panašus teisės aktas būtų taikomas ir kitoms gyvūnų rūšims, mums reikėtų parengti atskirą teisės aktą. Nes tai būtų geriau. Ir dėkuoju dar kartą už bendradarbiavimą. Pone Buda, jūs norėtumėte trumpai sureaguoti, ar ne? Prašau. Taip labai trumpai, ponia pirmininkė. Veisėjų organizacijos. Gal čia reikėtų išsamiau apibrėžti šių organizacijų ir asociacijų teikiamos informacijos kokybę, nes ūkininkai turėtų būti tikri, kad jiems tai teikiami aprašai ir kita informacija visiškai atitinka tikrovę. Nes aš galiu Jums pasakyti iš savo ir, ir uh, kitų patirties, kad dažnai uh, pateiktas koks nors veiplė, veislės apibrėžimas uh, neatitinka realios situacijos. Taip, uh, aš suprantu, ką kalbėjo kolega Buda. Čia mes kalbame iš esmės apie duomenų patikimumą, būtent taip apibūdina statistikos specialistai šį reiškinį. Uh, kaip mes galim, galėtume užtikrinti, kad visų valstybių narių teikiama informacija būtų vienodai patikima. Nes tik turėdami aiškę informaciją galima būtų tikrai tinkamai tvarkyti duomenys e, e, valstybės narise. Dėkuoju, aš noriu tik tai priminti, kad pakeitimus galime teikti iki. Iki birželio 25 dienos. Dėkuoju.